protokolą laikysime patvirtintų. Toliau tęsime mūsų darbą ir kalbėsime apie komisijos darbo programą. Pirmiausia kalbės Europos komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker. Pirmininkė, gana sunku kalbėti ramiu balsu apie Europos komisijos darbo programą, išgirdus tuos dalykus, kuriuos jūs ką tik pasakėte ir pasmerkėte visiškai teisingai. Tačiau man nes, nėra sunku pasveikinti jūs gavus Ermak House Karls, Karlo premiją ir aš pats esu ją gavęs. Esu gavęs Karolio premiją kaip Luksemburgo tautos atstovas ir pats esu gavęs Karolio premiją 2006 metais. Karolio apdovanojimas suteiktas jums pirmininkė, tik tai tęsia tų iškilių žmonių e, sąrašą, kurie jau yra gavę šį apdovanojimą. Kalbant apie Europos naujosios komisijos programą, gerbiamas parlamento pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad jau per rinkimų kampaniją, e, per kurią jūs buvote mano konkurentas, e, draugiškas komponentas, e, mums visiems susidarė įspūdis, kad Europos piliečiams reikia naujos Europos, naujoviškos Europos. Toks įspūdis man susidarė apsilankius e, maždaug 20 e, valstybių ir 33 ES miestuose. Galiu pasakyti, kad e, per tą kampaniją aš įsimylėjau Europą. Aš pamačiau, kad galima besilankant tose šalise pamatyti tiek daug specifikos, tiek daug skirtingų spalvų. Uh, E, kurias e, e, įkūnija daugybė vyrų ir moterų. Dabar pradėjome naujosios Europos komisijos įtvirtinimo procesą. Per tai dėmesys yra skiriamas pagrindiniams dalykams. Pati Europos komisija sutelkia dėmesį į pagrindinės gairės, kurias aš e, Liepos 15 dieną turėjau garbės jums pristatyti ir taip pat spalio pabaigoje. Man atrodo, kad mes visi suprantame ir pritarėme, kad visos Europos problemos nėra susijusios tik su ES ir ES komisijos pastangomis Mes e, labai dažnai suvokiame, kad reikia įtvirtinti subsidiarumo principą ir įgyvendinti e, galios e, sėkmingą vykdymą skirtingais lygmenimis - valstybės narės, regionai, vietos savivaldybės taip pat turi bandyti išspręsti problemas, kurios kyla visos Europos mastu. Vadovaudamėsi tuo principu ir mūsų Europos komisijos veiklos pagrindinėmis garėmis, mes išnagrinėjome 452 teisė kūrinės iniciatyvas, kurios šiuo metu yra pateiktos svarstymui ir diskutuojamos. Mes uh, iškėlėme uh, pagrindinius ES prioritetus, didžiuosius ES prioritetus, kurie be bejonės uh, E, yra paremti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimu. Praėjus trim savaitėms po mano Europos komisijos e, darbo pradžios, Europos komisija pasiūlė aiškę programą, kuri e, per artimiausius šešeris mėnesius turės būti bendradarbiaujant su Europos parlamentu labai glaudžiai išnagrinėta ir pradėta įgyvendinti. Gerbiamas e, pirmininkė, mes įvardiname visą eilę daug naujų iniciatyvų, kurias turėsime pradėti gyvendinti. Europos komisija e, per metus paskelbė e, apie šimtą naujų iniciatyvų. Dabar mes jau numatėme 23 2015 metams. 2015 metais tai bus mūsų darbo programos pamatas darbo ir taip pat jūsų Europos parlamento kadencijos pamatas. Mes e, matome, kad dažnai e, keldami tas iniciatyvas susidurėme su ginčiais, kad neužtikriname testinumo su argumentais, kad mes netesėme darbo. Todėl mes nusprendėme pratesti 400 tekstų, kurie jau yra pradėti. Ir galiu pasakyti, kad didžioji dalis jų yra susijęs su fiskaliniais reikalais. Čia norėčiau pridurti, kad Europos komisija e, dabar keletą mėnesių svarstys e, numatomų sprendimų automatiško keitimosi e, direktyvą. Tekstas, tiesą sakant, yra nelabai kaip išversas į prancūzų kalbą. Be to, Europos komisija akcentuoja kovą su mokesčių vengimu ir e, fiskaliniu sukčiavimu. Pabrėžėme, kad valstybės gaunančios naudą turi e, įgyti naują, suformuoti naują valdymo poziciją. Ir aš norėčiau pasakyti labai ramiai, kad aš suprantu, tai, ką jūs man kasdien sakote. Ir aš e, reaguosiu į jūsų išsakytas mintis, svarstydamas 2015 metų planus. Fransas Timermanas, kurį aš e, sveikinu e, dėl jo entuzijazmo, dėl energijos, kurią jis skiria, skyrė formuojant Europos komisijos programą, susitiko su visais Europos komisijos nariais E, su e, ministrų tarybos atstovais, su Europos parlamentu. Po visų tų diskusijų e, jis užbaigs tą darbą ir gerbiamas pirmininkė, aš dabar norėčiau paprašyti, kad jūs leistumėt mano pirmajam vicepirmininkui pristatyti Europos komisijos darbą ir artimiausius planus. Ačiū. Vielen Dank. Dėkoju. Dabar komisijos vardu kalbės komisijos vicepirmininkas panas Timmermans. Pane pirmininkė, trumpai aš noriu prisidėti prie pirmininko pasveikinimo. Karolio apdovanojimas e, yra mums taip pat labai svarbus. Achenas e, yra mums labai svarbaus regiono centras ir e, po antrojo pasaulinio karo būtent e, ten buvo stengiamasi užgydyti to karo žaizdas ir aš noriu pasveikinti jūs dar kartą susilaukus šio garbingo apdovanojimo. Ir per jūs, ponė pirminkė, noriu padėkoti ir šiam parlamentui už e, puikų bendradarbiavimą rengiant komisijos darbų programą 2015 metams. Kaip pirmininkas e, Junkeris, e, ką tik paminėjo, norime susitelkti ties 15 metų prioritetais ir nekalbėti apie 16, 17 ir taip toliau. Be jokios abejonės komisija turi prioritetų ir po 15 metų, bet tai atsispindės būtent tų metų darbo programuose. Ši komisija siekia pokyčių tame, kaip mes e, dirbame, bet e, tai padaryti galime tik tai glaudžiai bendradarbiaudami su jūsų parlamentu ir su taryba. Taigi, teikdami šią darbo programą, mes tuo pat metu kviečiame Europos parlamentą pasinaudoti ją kaip e, platformą tolesniai diskusijai tarp institucijų, įtraukiant ir kitą institucija, tai yra taryba. Kaip pirmininkas paminėjo, mūsų sąrašai yra 23 e, naujos priemonės, atsisakome praktikos viską surašyti, kad e, sugebėtume įgyvendinti tai, ką užsibrėžėme. Be jokios abejonės e, prasidės parengiamasis darbas ir nutiesant gairias ir 16 ir 17 metams, e, tai apims ir daugiametę finansinę perspektyvą, e, daugiametį planavimą ir taip toliau ir taip toliau. Pirmasis prioritetas, kaip paminėjo pirmininkas, yra investicijų planas Europai. Mes e, per pirmąjį savo kadencijos mėnesį pabandėme tokį planą pristatyti, dabar mums reikia uh, per artimiausias tris metus užtikrinti, kad maždaug 350 milijardų eurų galėtų būti panaudoti investicijoms, siekiant sukurti sąlygas e, gyvybingai, e, skaitmeniniai e, ekonomikai. Tam prireiks tam tikrų taisyklių pakeitimo, tame tarpe ir autorių teisių, skaitmeninės rinkos E, kibernetinio saugumo srityse. Mums taip pat svarbu užtikrinti energetikos tiekimo saugumą, integruoti energijos rinkas, sumažinti energijos poreikį ir skatinti ekologišką ekonomiką. E, demokratijos stiprinimas e, ir finansų rinkos stiprinimas e, turėtų sukurti stabilesnę aplinką. Tuo pat metu turėtume skatinti ir socialinį dialogą visais lygiais. Turime savo visuomenėse skatinti sažiningumą, teisingumą ir galimybės. Turime susitelkti į jaunų žmonių problemas, į nedarbo problemas. Turime užtikrinti, kad jauni žmonės įgys įgūdžių likti darbo rinkoje. Turime toliau skatinti darbo jėgos judumą, bet tuo pat metu užtikrinti, kad socialinėmis išmokomis nebus piknaudžiaujama. E, mums taip pat labai svarbu užtikrinti, kad įmonių bendrovių pelnas būtų apmokestintas ten, kur jis yra pasiekiamas. Tai yra labai svarbu. Todėl mes siūlysime toliau skaidrinti apmokestinimo taisyklės ir toliau dirbsime konsoliduodami e, mokestinę įmonių pelno bazę. E, kita problema yra migracija. E, mes turėtume ES padaryti patrauklę vietą talentingiems migrantams. Jau pradėjome skaidrinti mūsų darbo metodus, e, prieigą prie dokumentų, e, plačiau nušviesti mūsų posėdžius. Žiūrime į tai, ką planuojame kritiškai. Tikimės, kad a, e, klausėme, ar mūsų iniciatyvas iš tikrųjų prisidės prie augimo ir darbo vietų kūrimo, ar tai neatneš nereikalingos administracinės naštos. Mes taip pat a, galvodami apie savo iniciatyvas, e, stengiamės, e, stengiamės laikytis dešimties pagrindinių politinių prioritetų, kuriuos e, pirmininkas Junkeris pristatė jūsų parlamentui. Visą tai darydami galvosime ir apie maždaug 400 naujų pasiūlymų, kurie šiuo metu jau yra parengti ir pateikti. Tikimės, kad mes sugebėsime gerai bendradarbiauti tarp instituciškai. E, labai dažnai atsitinka ir per porą paskutinių savaičių pamačiau, kad kartais yra nesunku kažką pasiūlyti, bet sunku įgyvendinti. Taigi mums reikės laiko ir energijos e, e, susitelkti ties tais sprendimais, kurie iš tikrųjų užtikris užimtumą ir augimą. Mes taip pat turime pažvelgti į egzistuojančius teisės aktus ir apsispręsti, ar norime juos išlaikyti, atšaukti, panaikinti ar pataisyti. E, jeigu bus reikalinga, tai siūlysime alternatyvius sprendimus. E, pavyzdžiui, siūlome atsimti e, energijos apmokestinimo direktyvą nes e, mums reikia apmokestinti kūrą taip, kad jis iš tikrųjų atspindėtų e, to kūro kokybę. Turime taip pat e, užtikrinti platesnį ir veiksmingesnį požiūrį. Gal galėčiau pabaigti, o paskui galėsite mane gėdinti, bet gal ir nebus ir reikalo. Taigi, norime užtikrinti, kad e, um, uh, uh, ciklinė ekonomika iš tikrųjų yra ciklinė ir neužims vien tik tai pusės ciklo. Ir mes ketiname e, to siekti labai greitai, jau 2015 metais. Mes norime, kad tokia ekonomika galėtų startuoti, kai tik tai Junkerio planas bus pradėtas vykdyti, taip kad tos investicijos atsidurtų tokios e, cirkuliarinės ekonomikos centre. Taigi, mes norime, kad Šitą stimulą Europos ekonomikai mes galėsime padaryti pasiremdami būtent šitą žiedinę ekonomiką. Pateksime šį naują ambicingesnį pasiūlymą ekonomikai skatinti jau kitais metais. Be to skatinsime investicijas e, per e, naująjį Europos investicijų planą ir per struktūrinius fondus. E, savo gairėse mes e, taip pat minėjome, kad įvertinsime ir e, oro taršos teisės dokumentų paketą. Nacionalinių emisijų viršutinių ribų nustatymas buvo kontroversiškas ir mes ieškosime čia kompromiso per vykstančias dėrybas bandysime pateikti pakeistą pasiūlymą, kuris galėtų uh, užpildyti tą spragą ir užtikrinti sinergiją tarp e, klimato ir energetikos uh, teisės aktų. Ir š... čia noriu akcentuoti, kad mes jokiais būdais nedarome žalos tiems tikslams, kuriuos esame išsikėlę, o ieškome tokių sprendimų, kurie galėtų praktiškai įgyvendinti kuo greičiau, užtikrinant švarų orą Europos Sąjungoje. Ilgai kalbame apie motinystės išmokų direktyvą. Čia turime e, pasakyti, kad mums rūpi užtikrinti motinoms galimybę dirbti ir gauti tinkamą paramą lygiai taip pat kaip ir jums. Tačiau čia yra ir kitos problemos, kurios turėtų padėti e, moterims aktyviau dalyvauti darbo e, rinkoje. Mes bandysime imtis e, galutinių pastangų, kad galima būtų išeiti iš dabartinės aklavietės. Jeigu to nepavyks, tai bandysime tai spręsti kitaip. Taip, išliksime ambicingi, taip ir toliau norime, kad tai direktyvai pasisektų, bet jeigu nebus įmanoma judėti į priekį, tada imsimės naujesnių iniciatyvų, kad sukurtume moteriams geresnės sąlygas darbo rinkoje. Mums atrodo, kad dabar Nuo trijų institucijų priklausys, e, ar e, jos per ateinančius šešis mėnesius sugebės pajudinti šį reikalą iš mirties taško. Visą tai e, e, priklauso geresnio reglamentavimo e, kultūros sričiai. Komisija taip pat toliau e, nuolatos vertina egzistuojančius teisės aktus E, siekdama įsitikinti, ar jie iš tikrųjų e, tinkamai leidžia siekti išsikeltų tikslų. Kas mūsų laukia toliau? Mes e, dėl teisės aktų atšaukimo diskutuosime su jumis ir imsimės veiksmų tik tada, jeigu sutarsime. Nes bet ką galima nuveikti tik tuo atveju, jeigu trys institucijos susitars. Dėl prioritetinių iniciatyvų mes Lauksime gero bendradarbiavimo su parlamentu ir taryba. Mes turime susitelkti ties sąrašu tokių dokumentų, kurie prisidėtų prie mūsų piliečių gerinimo kuo galima greičiau. Čia stengsimės imtis žingsnių jau pavasarį ir vasarą. Komisijos darbo programa nėra dialogo ar viso reikalo pabaiga, tai tik tai dialogo pradžia. Ir aš nekantrai lauksiu tokio dialogo ir kitų metų pradžioj. Šiandieną yra e, startas, mums reikia jūsų paramos užtikrinant e, darbo vietas ir augimą mūsų piliečiams. Dėkoju. Dėkojame, ponio Timmermans. Dabar EPP vardu pasisakys ponas Sajer. Pone pirmininkė, aš norėčiau kartu su kolegomis pasveikinti jūs gavus tokią didžią premiją. Gyvename kalėdų laukime, puošiame eglutes Per kalėdų laikotarpį e, mes visuomet, jau daug metų aptarinėjame komisijos darbo programą ir paprastai e, ji tampa dar vienu kalėdų eglutės papuošalu. Tačiau šį kartą darbo programos vertinimas yra kitoks. Ir aš norėčiau pasveikinti Europos komisiją EPP vardu, parengus tokią programą. Bent jau kol kas Europos komisijai pavyko uh, E, nepaversti e, savo dokumento kalėdų eglutės papuošalų, kaip kad būdavo anksčiau. Ir visi tą supranta. Mes džiaugiamės pasikeitimais, paprastumu ir pagrindiniu principu laikymasi, kurie atspindi Junkerio programos pagrindinius prioritus ir investicinius planus. Aš suprantu, kad tokia pati problema egzistuoja ir parlamento pusėje. Mes visi norime, kad mūsų papuošalai būtų pakabinti ant kalėdų eglutės. Ir kaip matome, per rinkimus šiame darbe mes vis mirštame pagrindinius prioritetus. O prioritetai, e, žodis prioritetas yra kilęs nuo lotiniško žodžio vienas. E, prioritet reiškia vienas Ir e, galim suprasti, kad 23 prioritetai nereiškia vieno, 23 prioritetai yra daugiau negu 152 pasiūlymai. Tai yra labai svarbus darbas. EPP vardu norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, kad pastangos būtų sutelktos į pagrindinius klausimus ir būtų atsisakyta iniciatyvų, kurios nėra esminės. Taip pat turime labai e, daug dėmesio skirti įgyvendinimui. Labai dažnai parlamentai ir mūsų kolegos reikalauja kitokių teisėkuros elementų tik tam, kad gyvendinimas būtų užtikrintas, nes e, tuo metu įgyvendimo nepakanka. Ir aš norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, kad įgyvendimui skrėtė tiek daug dėmesio. Mes norėtume, kad Europos komisijos programa būtų orientuota ekonomikos augimą, kad įleistų sukurti sąlygas darbo vietoms kurti, mobilumui darbo rinkoje užtikrinti, geresnėms e, švietimo kvalifikacijos, įskaitant ir informacijos technologijų srityje galimybės, turi būti sukurta tikroji, realioji energetinė rinka, turi būti užtikrinas energetinis saugumas ir daugiau turi būti už sukurtą garantijų skaitmeninėje bendrojo rinkoje. Mes džiaugiamės jūsų pastangomis sumažinti biurokratijos mastus nacionalinių ir Europos lygmenių. Turi būti efektyviau naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, turi būti kovojama su e, mokestiniu sukčiavimu. Kalbate apie e, ūkio veikėjų gyvenimo supaprastinimą, turiu galvoje ūkininkus įmonės, nes dabar jie susiduria su nereikalingomis administracinėmis kliūtimis ir administracinė našta, kai reikia gauti finansavimą ar kitokią paramą. Ponios ir ponai, mes sveikiname pokyčius, tačiau per visą šį programos rengimą darbą e, mes akcentavome, kad įgyvendinimas yra pats svarbiausias. Mes pasisakome už naują susitarimą taryboje, komisijoje ir parlamente apibrėžiant naujus prioritetus. Naujoji komisijos darbo programa yra pirmasis žingsnis ir mes tikimės, kad nebus einama atgal. Dėkoju už tai, ką nuveikėte ir linkim geriausios kloties e, ateityje. Dėkojame ponui Zajar, dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Gerero Salom. Pirmininkė, savo frakcijos ir asmeniškai savo vardu sveikinu Jūs gavus Karolio didžio apdovanojimą. Jums tai tikrai, Jūs tikrai vertas tokio apdovanojimo, nes nenuilsdamas darbuojatės ES labui. Gegužės mėnesį vyko rinkimai ir išrinktas parlamentas, aišku, yra kitoks negu buvęs parlamentas. Tai yra vienas labai svarbus dalykas nes šie rinkimai e, reiškia ir kitokį Europos komisijos pirmininko rinkimo procesą. Ir jūs tą pasakėte, pirmininkė, Liepos mėnesį, aš jums pritariu. Mes išsirinkome, mes buvome išrinkti kitaip ir dabar mūsų ir komisijos pirmininko santykis yra kitoks. Komisijos pirmininkas gauna kitokį legitim, legitimumą, jis yra labiau atskaitingas parlamentui, bet kartu ir bendradarbiauja su parlamentu geriau norėčiau, kad parlamentas abipusio pasitikėjimo pagrindų bendradarbiautų su komisija, kad bendradarbiautų sažiningai ir aktyviai, nes ir parlamentas, ir komisija abu yra įstatymo leidėjai. Taigi tikiuosi, kad mums pavyks sukurti tą konstruktyvų dialogą. Ir ne aš tai pasakiau, tai pasakė ponas Timmermans. Aš cituoju jo žodžius ir remiu jo pasisakymą. na, apgailę stauju, kad savo frakcijos vardu turiu išsakyti nepasitenkinimą dėl kai kurių dalykų, kurie vyko pastarosiomis dienomis ir valandomis. 2015 m. komisijos darbo programa e, ne visiškai atitinka tai, kaip iš tikrųjų dirba komisija ir informacija mūsų nepasiekė laiku, buvo tam tikrų nesusipratimų ir panašiai pastarosiomis dienomis. Taigi tas pasitikėjimo pagrindas jau yra šiek tiek mm, toks sukrėstas, reikia apie tai pagalvoti. Atstumas tarp mūsų kažkodėl didėja, o, ne, o mes neartėjame vieni prie kitų. Jūs pats sakėte, kad mes turime uh, dirbti kitaip, bet turime ne tik dirbti kitaip, bet ir dirbti kitus darbus. Ir aš manau, kad rezoliucijoje verta tai pabrėžti. Žinote, kokie yra mūsų frakcijos prioritetai jūsų darbo programos atžvilgių. Mes manome, kad reikia didinti jaunimo užimtumą, mažinti nedarbą, ypač jaunimo nedarbą reikia kažką nuveikti ir mokesčių mažinimo srityje, tiesiog mokesčių srityje Ir džiaugiuosi, kad mums e, darant spaudimą komisija pateikė atitinkamų pasiūlymų, bet tai dar ne viskas, mes norime daugiau. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad mes bendradarbiausime su komisija mokestinės politikos klausimais, kad čia padarytume 2015 metais pažangos, bet kartu ir išlaikytume mūsų dabartinį socialinį modelį ir kad e, darytume viską, kad socialinė neligybė, kuri dabar auga, kad ta neligybė būtų kuo mažesnė. Reikia daugiau solidarumo, reikia mažinti skurdą, reikia pozityvaus subsidiarumo ir reikia stiprios ES, kuri galėtų priimti šios dienos iššūkius. Jūs pasakėte, kad kai, kai kuriuos pasiūlymus atsijimsite, kai kuriuos pasiūlymus atšauksite. Mes čia turime tam tikrų abejonių. Žinoma, kad kai, ką, kai ko reikia atsisakyti, bet reikia ir pakeisti ir pačias procedūras. Dabar dėl tos žiedinės ekonomikos ir dėl motinystės išmokų mm, direktyvos mes pasiruošę su jumis bendradarbiauti. Ačiū. Pone Gerero, kolega Iglesijas, noriu Jums užduoti klausimą. Prašau, ponė Iglesijas. Dėkoju, pirmininkė. Ir ačiū Jums, ponė Gerero. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų, ar jūs tikrai norėjote, jūsų frakcija tikrai teisėtai balsavo už šią komisiją? Taip, komisija, galima bendradarbiauti parlamente dviem būdais, tai yra pos, sudaryti pozityvę koaliciją ir spręsti piliečių klausimus, galima dirbti negatyvios koalicijos principų ir nuolatos konfrontuoti ir neieškoti ir nerasti sprendimų. Aš dirbu tokioje koalicijoje, kuri nori spręsti problemas, o jūs, atrodo, sėdite kitame šio suolo gale ir nenorite nieko daryti piliečių labui. ECR e e frakcijos vardu dabar kalbės ponia Ford. Thank you, Mr. President. Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų pareiškimą sesijos pradžioje apie šokiruojančias žinias iš e, Pakistano. Mes kaip tėvai, vesdami vaikus į mokyklą, visada tikimės, kad jie bus saugus. Deja, Pakistane taip neįvyko. Visiems mums iškyla daug iššūkių ekonomikoje, išteklių prasme, saugumo prasme. Išspręsti tuos iššūkius reikia pokyčių. Jūs apie juos ir kalbėjote. Taip, mums reikia stipresnės ekonomikos, reikia siekti e, ekonomikos, aplinkosaugos ir kitų tikslų. Bet norint šias problemas išspręsti, reikia stiprios ekonomikos. Taigi, pirma vieta turi atitekti ekonomikai. Ir kai ką nors sprendžiame daryti, reikia klausti, ar tai padės verslui klestėti, ar trukdys jam. Mes e, turime atsižvelgti, kaip mūsų priemonės įtakoja augimą smulkų ir vidutinį verslą. Ponas Junkeri, mūsų frakcijoje jūs e, prižadėjote, kad išlaikysite mokslinio patarėjo postą. E, laikykite savo žodžio. Pastarai komisija buvo pažadėjusi administracinę naštą mažinti. Ar jūs tą patį pažadėsite, ar sumažinsite biurokratiją? Mums reikia susitelkti ties augimu, energetikos, paslaugų, e, vieningą rinką. Reikia pokyčių ir čia. 2015 metais norime žvelgti tolyn į 2050-uosius o ne atgalios į tai 1950 metų dešimtmetį. Kai kalbame apie prekybos sustarimą su JAV, mes turime atverti galimybės investuoti į smulkų ir vidutinį verslą, e, bet neprisidėti prie viešos, viešosios kulos didėjimo. E, siekiant e, išvengti problemų čia, e, reikia stiprinti socialinį veikimą, bet nesukuriant kitokių problemų. Reikia mažinti ES biudžeto nuostolius. Kadangi viešasios paslaugos dabar įtemptos, Europos žmonėms kyla imigracijos problemų. Taip turime padėti trečiosiam šalims spręsti tokios imigracijos priežastis. Mes turime taip pat galvoti apie mūsų imigracijos sistemas ir Europoje, ir už jos ribų. E, labai svarbu e, užtikrinti laisvą prekybą tarp visų 28 valstybių narių. Nestiprinkime biurokratijos ir pernelik didelio reglamentavimo. Mes dirbsime su visais, kurie laikosi tokios pat pozicijos. Ačiū, ponė Fort. Ponas Leistfried nori Jums užduoti klausimą. Prašau, ponė Leistfried. Ačiū, pirmininkė. Ponė Fort. Atidžiai jūsų klausiausi ir norėjau paklausti dėl vieno dalyko, kuris mane labai sudomino jūsų kalboje. Jūs pasakėte, kad svarbiausia yra ekonomika, svarbiausia yra koncernai ir jiems nereikia daryti kliučių. Ar tai reiškia, kad nereikia darbo teisės, socialinių įstatymų, nereikia aukštesnių atlyginimų, reikia tik tai mažinti mokesčius dideliems koncernams ir mažinti atlyginimus. Jeigu jūs tikrai tą norite pasakyti, tai mes su jumis nenorime bendradarbiauti. Mes manome, kad ekonomikos uh, augimu turi turėti galimybę pasinaudoti visi, o ne tik tai didieji koncernai. Ačiū. Augimo naudos pasidalinimas yra labai svarbus, bet reikia tą augimą užtikrinti. E, užtikrinant lygybę, galimybės ir aukštus e, gyvenimo standartus, visų pirma reikia stiprinti ūkį. Čia taip pat nereikia užmiršti ir subsidiarumo principo. Intfeld. Liberalų frakcijos vardu, ponia Intfeld. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Leiskit ir man jūs pasveikinti Alde frakcijos vardu. Pirmiausia, šiandien jūs kalbėjote apie geresnį įstatymų rengimą. Mano nuomonė tai reiškia ir skaidrumą. Kiek aš žinau, Šiandien mes diskutuojame vadovaudamėsi dokumentu, kuris buvo nutekintas spaudai. Man atrodo, kad tokia procedūra nėra įprasta. Paprastai Aldė pasisako už ES teisės aktų uh, E, masto sumažinimą ir supaprastinimą, bet e, man atrodo, kad kol kas mes nieko nekeičiame. Europos komisija neturėtų atsikratyti visko ir dirbtinai ištrinti, anuliuoti įstatymus. Europos komisija turėtų gerbti demokratišką įstatymų prieimimo procesą, e, deramai atsirinkdama tai, kas reikalinga. Niekas e, neneigia, kad nebūtinų nereikalingų reglamentų nereikia, bet kas gali žinoti, kas yra reikalinga, kas ne. Europos komisija sutelkia dėmesį į stambiausius klausimus, rimčiausius klausimus ir Aldė tai remia. Aldė kalba apie pagrindinių temų vienodą traktavimą, bet Europos komisijos nuomonė, vos su diskriminacija direktyva yra nereikalingas biurokratinis tekstas, o Aldė mano, kad tai yra labai svarbu. Europos komisija ir taryba e, mano, kad dalį dokumentų reikėtų išbraukti, nors saldiai tai yra neprimtimi. Pavyzdžiui, e, ekonomikos tvarumo įstatymas e, Aldė frakcija atrodo svarbus, o komisija taip nemano. Aldė taip mat mano, kad demokratinių vertybių teisės viršienybos principas yra itin svarbus ir ypač kai kurioms valstybėms narėms šiandien. O Europos komisija sako, kad demokratija ir teisės viršenybė e, įstatymais neturi būti įtvirtinti. E, lygiai taip pat parlamentas siūlo e, dokumentą dėl keleivių duomenų saugojimo. Europos komisija priešingai mano, kad jis nereikalingas. Mes manome, kad reikėtų pagerinti procesą, bet nepamiršti demokratiškų sprendimų reikšmės Alde supranta, kad negalima atsisakyti kai kurių teisės aktų tik todėl, kad valstybės narės, kai kurios valstybės narės kratosi atsakomybės ir tarybos darbas yra paralyžiuojamas mes turim suprasti, kad jeigu nebūtų buvę priimti svarbus sprendimai praeitie, šiandien neturėtume nei bankėsinysės sąjungos, nei bendrų standartų, nei bendrų prieglopšio taisyklių. Kai kurių taisyklių ir nuostatų anuliavimas ar koregavimas gali būti reikalingas. Tačiau kaip Europos komisija dirbs su valstybėmis narėmis, kad būtų sumažintas biurokratijos mastas? Kaip Europos komisija užtikrins, kad pagrindiniai teisės aktai valstybėse narėse būtų įgyvendinti? Kaip komisija užtikrins, kad visose teisės aktuose būtų numatytas saulėlydžio įstatymas? Ir galiausiai, ar komisija padidins skaidrumo standartus ir pagerins prieigą prie dokumentų, kad e, taryba ir administracija bendrai e, būtų geriau kontroliuojama visuomenės? Man atrodo, tai yra labai svarbu. Galiausiai Europos e, komisijos e, vicepirmininkas ponas Timmermans pasakė, kad ši komisija gimė iš Europos parlamento. Todėl mes tikimės, kad ji dirbs petys į petį su Europos parlamentu, kad sumažėtų reguliavimo našta ir būtų užtikrintas demokratiškas ir skaidrus teisėkuros procesas. Dėkojame, ponė Infeld. Dabar jungtinių kairių frakcijos vardu, ponė Kari. Tak. I, i kommissionen, I ønsker en ny... Dėkoju. Komisija nori imtis naujo kurso, nori išklausyti piliečių, nedaryti nieko taip, kaip anksčiau. Niekuomet dar taip smarkiai nepritariau komisijai kaip šiuo klausimu, bet man atrodo, kad tai yra ir vienintelis dalykas, kuriam aš galiu pritarti iš komisijos programos. Komisija nesirūpina darbuotojais, ji lengvina gyvenimą tik tai įmonėms, ir apsunkina darbuotojų, samdomų darbuotojų gyvenimą. Darbuotojams tikrai nepadės jų teisų apribojimas. Jūs siūlote palengvinti sąlygas tik tai įmonėms. Aš manau, kad tai nėra išeitis. Mums reikia kitokios išeities, kitokio atspirties taško ir to atspirties ta, tašku turi tapti piliečiai. O jeigu tai, to nebus, ta programa nebus niekam naudinga. Dėkoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Lamberts. Pone pirmininkė, jūs pagristai sakote, e, ši kadencija yra e, suteikia Europai tarsi pagrindinį šansą. Ir jeigu mes norime piliečius įtikinti Europos projekto tikslingumu, mes turime priartėti prie Europos piliečių. O ką reiškia priartėjimas prie Europos piliečių? Uh, visų pirma, kad Europa turi dirbti piliečių daugumai, o ne mažumai, kaip yra dabar. Ir dabar, manau, reikėtų dirbti trimis pagrindinėmis ašimis. Pirmiausia, socialinis teisingumas. Jūs sakėte, kad Europa nusipelno socialinio trigubo A vertinimo. Kaip žinote, Europos socialinė politika nėra Europos institucijų lygmens kompetencijos klausimas Ir mes nuolat kalbame apie socialinį teisingumą. Europos komisija jau iškėlė keletą iniciatyvų, kurios yra labai tikslingos ir nukreiptos gerą kryptimi. Fiskalinis skaidrumas tuo tarpu yra tas rytis, kurioje dar galime labai daug ką padaryti, o iš tiesų politiškai čia galime labai daug laimėti ir mes turėtume veikti tą kryptimį jūsų kalboje ir pono Timermans kalboje aš negirdėjau to, apie ką šiandien iš ryto buvo kalbama. Ekonomikos valdysenos paketo pertvarkymas, kad sumažintume socialinę neligybę, kad sutvarkytume socialinės problemas. Socialinės problemos yra tiek pat aktualios, kaip ir ekonominės, finansinės problemos. Vyriausybės e, turi galimybę sumažinti socialinę neligybę, o ne ją didinti. E, Aš negirdėjau iš jūsų kalbant e, apie darbuotojų komandiravimą. Mūsų žemynų darbuotojai yra verčiami konkuruoti tarpusavyje vieni su kitais. Ir jūs taip pat turite įvertinti socialinio poveikio vertinimo dokumentą tokiu pat e, lygmeniu, kaip kad vertinsite biudžeto klausimus. Kitas dalykas - aplinkosauginiai klausimai. Taryba, parlamentas ir komisija nuolat kalba, kad ekonomikos E, ekologinis orientavimas yra labai svarbus. Tai yra tema, kuri yra labai svarbi visiems europiečiams ir mes keliame griežtų reikalavimų, ypač kalbėdami apie ekonomikos sektorių ekologinę prasme. Mes turime ieškoti pramoninės revoliucijos šiuo požiūriu. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie demokratijos ašį. Aš manau, kad reikia daugiau skaidrumo daugiau uh, lobistinio, uh, lobizmo problemų uh, sprendimo. Europoje reikia užtikrinti kur kas gilesnę demokratinę kontrolę ir iš nacionalinių parlamentų, ir iš Europos parlamento pusės. Diskusijos šiuo metu vykstančios uh, konkrečiose valstybėse narėse ar valstybėms narėms rekomenduojant tarybose turi atnešti labai konkrečių rezultatų, nes dabar neretai jos apsiriboja vyriausybės funkcionierių lygmenių ir e, paaiškėja, kad jie iš tiesų demokratiškai neatstovauja visuomenės ir galų gale niekas neneša politinės atsakomybės už tokius priimtus sprendimus. Reikia daugiau demokratiškumo. Taip, pirmininkas, aš noriu paprašyti jūsų kalbėti lėčiau, nes vertėjai nespėja. Čia mano entuzijazmas, atsiprašau. Ir aš užbaigsiu, kalbėdamas apie geresnį reglamentavimą. Ponas Timmermans sakė, kad geresnis reglamentavimas nereiškia, kad nebus jokio reglamentavimo, kad bus dereglamentavimas. Jūs kalbėjote apie uh, oro taršos paketą ir norėčiau šią temą pratesti. Negalima e, panaikinti priemonių užtikrinančių oro kokybę. Kai kalbame apie refit direktyvą, ji yra pagrindinė priemonė ir aš manau, kad didžioji dalis parlamento tam pritarė, e, suš, sušvelnins e, socialinės ir ekologinės apsaugos priem, standartus. Ir mes visi pirmiausia turime reikalauti padarių gyvenimo sąlygų Refit direktyva e, prie to, ką žin ar prisidės. Aš galiu pasakyti, kad aš labai nustebau, kad prireikė penkerių dienų komisijos nariui e, sureaguoti į e, laišką, kuriame buvo kalbama apie bankų struktūros pakeitimą. Už tą sritį atsakingas komisijos narys užtruko penkerias dienas, kol atsakė. Uh, Aš manau, kad reikia kur kas labiau entuziastingo e, mūsų teisų gynėjo Europos komisija. Ir aš tikiuosi, kad galiausiai šios refi direktyvos bus atsisakyta. Pone Lambers, ponas Vulf nori Jums užduoti klausimą. Prašau, ponė Vulf. Pone Lambert, tai pradžioje savo pasakymo Jūs e, teigėte, kad ponas Timmermanas e, Europoje siūlo pasirinkti paramą daugumai, o ne keliems. Ar nemanote, kad savo e, poziciją jūs kaip tik siūlote elgtis atvirkščiai? Na, aš esu paprastas žmogus. Inžinierius pagal profesiją, todėl labai dažnai skaičių studijuoju, net apsiestą, sakyčiau, skaičių esu. Galiu pasakyti, kad nuo pat krizės pradžios stebiu Europą ir žiūriu, kas kurios valstybės narės e, remia daugiau, kurios remia mažiau. Ką sako statistika? Ir e, atrodo, kad 1-2 procentai ES gyventojų dabar yra labai turtingi, o visi kiti gyvena maždaug panašiomis sąlygomis, mažiau patogiai, sakykime, suduria su daugiau sunkumu. Šiandien politiką vykdome Europoje, skatinant nacionalinėms vyriausybės ir ES yra naudinga tik tai mažumoms. E, tai yra faktas. Lamberts, tas vortas jis für die EF. Dėkojame, ponė Lamberts. Dabar ponas Faraš, FD frakcijos vardu. Pane Junkeri, e, atvykote čia su komisija ir pristatote savo darbų planą, bet man atrodo, jūs su viešųjų ryšių konsultantais per nelik daug laiko praleidžiate ir per daug, per daug pinigų tam išleidžiate. Jūsų šūkis nauja pradžia Europai E, yra labai prastas. E, mes e, ir ant Berlemon pastato matome jūsų komandą ir naujus jūsų šūkius. Komisijoje atrodo yra keturi premjerai buvusieji, penki užsienio reikalų ministrai, ar septyni buvę komisijos nariai. Ar tai nauja pradžia Europai? Man atrodo, kad e, tai e, buvusių naminių politikų kompanija. O pirmininkų komisijas turime jūs. Ir, ir negalvokite, kad aš kvestionuoju pono Junkerio kompetenciją. E, tikrai netaip. Jūs kompetentingas, gerai veikiate. E, mes žinome, kad nemažai e, tarptautinių e, kompanijų Luksemburgė sugebėjo išvengti milijardinių mokesčių, mokėdami tik tai 1 ar 2 procentus nuo savo pelno. Ir tai įrodo, kad jūs be jokios abejonės esate daug veiksmingesnis negu anksčiau komisijai pirmininkavęs asmuo. 19 metų buvote Luksemburgo premjeru, e, e, pirmininkavote eurozonos grupiai ir tikrai jūs nesate naujas žmogus, jokiais būdais Europoje. Na, o ponas Timmermans šiandien kalbėjo apie žiedinę ekonomiką. Tiesą sakant, nežinau ir nesuprantu, apie ką jūs kalbate, nors labai gražiai ir skamba. Šiandien pasakėte, kad ketinate e, taikyti minimalistinį požiūrį į teisėkurą. Kaip ir ponas Junkeris, jūs esate e, protingesnis ir išmonesnis negu e, prieš jūs dirbę komisijos nariai. Aš įtariu, kad e, jūs tikrai neužsiimsite e, teisės aktais, kurie nustato agurkų pakrypimo išlinkimo e, laipsnį. Problema ta, kad e, paskutinį kartą, kai mes bandėme Europos Sąjungoje apsispręsti, e, kiek daug naštos mūsų verslui uždeda europinės direktyvos, tai buvo daroma 2005 metais ir buvo paskaičiuota, kad yra apie 100 tūkstančių teisės aktų. Mums atrodo, kad e, norint globaliai prekiauti ir aukti, visų pirma, jums reikia panaudoti kirvi ir apkapoti tuos dalykus, kurie trukdo veikti verslui, visų pirma, smulkiam ir vidutiniam verslui. Yra dvi srityjs, kur minimalizmas tačiau nepasiteisins. Pirma, tai dėrybose su Junktinė karalystė dėl imigracijos. E, ponas e, Junkeris jau sakė, kad e, dėl to nebus derimasi. Ir antra, ir antras rytis yra Graikijos narystė eurozonoje. Kaip ten bebūtų, jai būtų geriau, jeigu Graikijos ten nebūtų. Aš įtariu, kad ateinančius penkis metus mes kaip tik daugiausia laiko ir skirsime Graikijos narystiai Eurozonoje ir Junktinės karalystė narystiai Europos Sąjungoje. Kolegė parlamentarė, kolegė Bresso nori Jums užduoti klausimą. Prašau, ponė Bresso. Grazie, prezidente. Volevo chiedere all'onorevole. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau pono Faražo paklausti štai ko. Ar nepamiršote kažko pasakyti? Jūs klausėt, uždavėte klausimus dėl Luksemburgo, dėl e, mokesčių ten, bet savo šalį tai pamiršot paminėti, pas jūs irgi galioja panašus, panašios nuostatos. Antras dalykas. Na, matau, kad jūs kaip e, pagaliau e, nuėmėte Junktinės karalystės vėliavą nuo savo stalo, tai pagaliau pripažįstate, kad tai vis dėlto nėra Junktinės karalystės parlamentas, o Europos. Aš nelab... Nelabai suprantu, e, koks buvo jūsų klausimas, bet e, puiku, kad tai suteikia man daugiau laiko pakalbėti. Kalbant apie Luxemburgo normas, tai aš labai aiškiai pasakiau, kad ypatingai pono Junkerio nekritikuoju. E, mokesčių konkurencija tarp e, skirtingų valstybių ir e, ES įvairovė šia prasme yra geras dalykas. Ir kitas dalykas, jūs teisi, e, Junktinės karalystės vėliavėlės ant mano stalo nebėra, bet pataisysiu jūs, eina kalba ne apie Anglijos e, vėliavą, bet apie Britanijos Union Jack. Man atrodo, kad vėliavų klausimas e, tapo belgų tiesiog streiko auka, dėl to ir nebuvo tos vėliavos laiku pakeltos ar nuleistos. Na, kitą kartą taip nepasikartos. Ah, sind Sie der Flaggenbach? Kokia čia problema su vėliava, sako pirmininkas. Schultz, uh, you, uh, the... Pirmininkė Šulcai, per paskutinę sesiją Strasbūrę jūs e, priebėte sprendimą dėl palankų sprendimą dėl frakcijos, kuri uh, rodė ženklus ir simbolius, e, rodančius, kad jie yra homofobai, diskriminuojantys žmonės ir panašiai. O čia staiga imate ir kritikuojate nacionalinės vėliavėlės ant mūsų stalų. Aš pažiūrėjau į taisyklės, darbo tvarkos taisyklės. 15 priedė yra pasakyta, kad uh, vaizdinė medžiaga yra toleruojama, jeigu ji nieko neižeidžia ir nieko nešmeižia. E, rasistiniai ir homofobiniai simboliai yra šmeižiantys. Kartais e, mes e, iš kraštutinių kairiųjų tokių dalykų matome, aš tikiuosi, kad to daugiau taip nebus. Gerbiamas pirmininkai, ar galėtumėt pasakyti, ar e, didžiosios, e, ar jungtinės karalystės vėliava yra ką nors šmeižianti, ar ji ką nors įžeidžia, kodėl dėl to keliama kritika, sakoma kritika? Visai nenoriu įžeisti jungtinės karalystės vėliavos, jūs tiesiog jos neatsinešėte ir aš tą pastebėjau, mes esame pripratę ją nuolat matyti ant jūsų stalų, jūs ją visada pasidedate. Ir kiek aš žinau, niekarto nei aš, nei kas nors kitas dėl to jums nieko nėra sakęs. Bet to noriu pasakyti štai ką. Jūs skundėtės, kad kai kurie kolegos laiko plakatus kažkokius ir panašiai. Tačiau jūsų frakcija minėtame posėdėje Briuselyje bent jau pusė jūsų frakcijos narių iš Italijos turėjo plakatus. Taigi, kodėl tada neprotestavote? O dabar suteiksiu žodį ponui Anemans. Anemans, Prašau, sėskite, jūs galėsite paskui pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Dabar kalbės ponas Anemans. Eh, Pirmininkė. Aš noriu paguosti poną Faraž. Yra socialistų streikas ir jo aukomis tampa ne tik tai daugybė žmonių, bet ir yra daugybė įvairių žmonių. Ir flamai, tie, kurie netlieka tam tikro darbo tuo metu. Kitas dalykas, mes kai kartais esame skeptiškai nusiteikę ES sistemos atžvilgių. Jūs sakėte, kad ES iniciatyva e, bus šiek tiek apribota. Sakykime, atliekų tvarkymo srityje aš paremiau kaip politikas ir kaip pilietis tam tikras mūsų iniciatyvas. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl reikia viską reglamentuoti ES lygmenių. Daug daugiau galime pasiekti susitariant tarpusavyje. Lygiai tą patį galime pasiekti ir energetikos srityje, yra šalių, kurios nenori dalyvauti visose tose sistemose. Taigi, kam reikia jas versti? Vertinant tampa aišku, kokia iš tikrųjų didžiulė yra ES komisijos kompetencija, kiek daug įgaliojimų ji gauna. Ir aš nemanau, kad teisinga, jog Europos komisija dėl visko viską nusprendžia, viską reguliuoja. Ir visai neatsižvelgia į valstybių narių interesus. Aš manau, kad mes esame gerokai per toli nuėję šiuo keliu. Taigi norėčiau jums tik tai rekomenduoti netesti šito teisėkuros darbo, neplėsti savo kompetencijų dar labiau nes tai nieko mums gero neatneša. Ačiū. Na, dabar galite pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Prašau. Kolega, jūs norėjote pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Prašom. Uh, yes, Taip, ponė pirmininkė, kaip puikiai žinote, mano kolegos uh, iš uh, Italijos penkių žvaigždžių judėjimo e, buvo iškilę plakatus, kurie nieko neįžeidinėjo. Aš taip pat tikiuosi, kad e, Europos parlamento taisyklės bus taikomos vienodai visiems ir visos frakcijos bus pirmininko vienodai gerbiamos. Tai tiek aš ir te prašau. Ar e, galvojate, kad mūsų posėdžiai turėtų būti vedami objektyviai? Man atrodo, kad jūsų komentarai, kuriuos jūs e, čia pasakėte apie mūsų vėliavą, toli gražu nėra objektyvus. Ačiū iš jūs pastabas, dabar gžip. Ačiū. Ačiū pirmininkės. Jego prezentacija to dopiero początek debatų. Sveikinu komisijos pareiškimą, sveikinu, kad tai, kad jis pasakė, kad tai yra diskusijų pradžia, o ne pabaiga. Priešingai tam, kas buvo pasakyta, aš nesakyčiau, kad um, ši komisija uh, nesukurs jokių pakeitimų, kad jau viskas baigta. Uh, Man atrodo gerai, kad Europos komisija siekia geresnių teisės aktų ir reikia peržiūrėti teisės aktus, nes kai kur galbūt yra ir dubliavimosi, kai kur yra ir spragų, kas trukdo mūsų darbui ir kažką galbūt reikia tikrai padaryti, kad būtų galima išlaisvinti potencialą, padidinti augimą, sustiprinti socialinę sanglaudą. O ši peržiūra susijusi su mm, teisės aktais iš ankstesnės kadencijos pareikalaus rimtų sprendimų, ar tai dėl švaraus oro, ar tai dėl atliekų paketų. Ir galiausiai aš noriu paremti tuos prioritetus, kuriuos išdėstė komisija, ypač noriu paremti energetinės sąjungos idėją. Be jokių abejonių E, apsirūpinimo energijos saugumu, saugumas, e, energetinių salų panaikinimas, per, energijos perdavimo infrastruktūros plėtojimas yra labai svarbus prioritetai, ypač krizės kontekste, ką mes matome rytų Europoje. Toliau vidaus rinka, kaip ji veikia, laisvas e, asmenų judėjimas yra lemiamas dalykas, lygiai taip pat kaip ir paslaugų direktyvos įgyvenimas. Skaitmeninė darbo tvarkė taip pat yra labai svarbi nes jis skatina augimą. Verslumas turi būti remiamas, ypač MVI. Vis, visame investicinėme pakete tam būtų, turi būti skirtas dėmesys. Taip pat labai svarbu, kad pelnas būtų apmokestinamas ten, kuris yra sukurtas. Mm, ypač galvojant apie tai, kad pradedama pereiti prie rinkos ekonomikos, kai kuriuose valstybėse dar tie procesai nėra baigti, kaip kad Lenkijoje yra didelė dalimi pelnas perkelimas ir be to reikia nepamiršti tų žiedinės ekonomikos reiškinių, reikia sėti tai su mm, bioekonomika, kaip 2020 metų strategijoje tai pristatyta, tai yra labai svarbus dalykai. Ačiū, panas Rodrygės. Dear President, uh, First Vice President, pirmininkė, pirmas vicepirmininkė, komisarai. Pirma darbo programa, žinoma, yra labai svarbi, kadangi labai svarbu yra nubriežti naują kryptį Europai, nustatyti naują užmojų lygį. Jeigu norime sutelkti dėmesį į mm, tą tvirtą idėją dėl naujos Europos krypties, tai aišku, kad Reikia imtis darbo vietų kūrimo Europoje, nes kol kas tai neveikia. Turime atgaivinti darbo vietų kūrimą tam, kad įveiktumėm stagnaciją, tai yra tas tendencijas, kuriuose esame įstrigę, tam, kad įveiktumėm ekonominės ir socialinius netoligumus tarp valstybių narių ir nutiestumėm kelią naujai veiklai, žaliai transformacijai, um, išmaniai įtraukiai ekonomikai ir tam mums reikia pakeisti kryptį. Mes laukime laukiame naujo politikos derinio, kad turėtumėm fiskalinį konsolidavimą, bet augimas, kur būtų pagrindinis prioritetas, kad matytumėm, kad bus reformos reformas, kurios leis sustiprinti augimo potencialą, o ne vien tik tai derins kažkaip viešojo sektoriaus išlaidas, kur pagrindinis prioritetas yra, aišku, investicijos Tai reiškia, kad mums reikia tokio investicijų plano, kuris būtų stabilus ir remtų strateginius projektus, kurių dabar Europoje trūksta. Tai taip pat reiškia, kad mums reikia fiskalinių taisyklių, kur būtų daugiau erdvės investicijoms. Ir mes puikiai žinome, kad tai reiškia ir mm, patikima darbo tvarkė, kuri mums reikalinga, kad išvengtume mokesčių uh, vengimo ir žalingos mokestinės konkurencijos. Štai tokių užmojų lygmens mes laukiame. Ir noriu pabrėžti, kad um, istorinė užduotis jūsų laukia um, išbaigti, užbaigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. On, uh, sinisen kortin kysymys uh, Dartmouthin ja. Pakelta mėlynoji kortelė, ponas Jar. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, kad pamatėte mano kortelę. Savo pasisakymę kalbėjote apie tai, kad svarbu kurti darbo vietas. Ar jūs galvojate, kad euras, ta valiuta, kur vienas kurpalis pritaikytas visiems, ar tai padeda um, darbo vietų kūrimui, ar priešingai kliudo? Pone Rodrygės. Ačiū už Jūsų klausimą. Man atrodo, ne euras yra problema. Euras gali tapti valstybių narių stiprybę. Problema yra mūsų ekonominė ir monetarinė sąjunga, kuri nesubalansuota. Mums reikia išbaigti bankinę sąjungą, mums reikia tinkamo koordinavimo, kad būtų paklausos ir deficito valstybių situacija išspręsta. Ir mums reikia fiskalinių pajėgumų ir tokių ir manau, kad su tokiomis sąlygomis mes galėsime užtikrinti ir didelį darbo vietų kūrimą ir aukšto lygio standartus Europoje. Taja, Duda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ačiū, kitas kalbėtojas yra ponas Duda. Vieną minutę. Tutaj już kilkakrotnie na tej sali, najpierw z ust pana przewodniczącego. Ačiū, pirmininkė, ponas Timmermans ir dabar gerbiama parlamentarė kalbėjo apie labai svarbius dalykus. Iš tikrųjų, tai yra mums didžiulė tenkanti atsakomybė ES, tai yra kovoti su nedarbu. Tai yra nepaprastai neigiamas reiškinys, nuo kurio labai kenčia žmonės, ypač jaunimas šiandien. Ir jie neturi jokių tolesnio vystimosi perspektyvų, neturi galimybių oriai gyventi ES. Jie tikrai nebūtų geras sprendimas, jeigu jie būtų priversti ieškoti darbo kažkur už ES ribų. 2014 sausi vos prieš vienerius metus komisija paskelbė deklaraciją dėl mm, pramonės gaivinimo Ir ponė Benkovska, tuomet kandidatė į komisarės, dabar komisarė, kalbėjo būtent apie tai, kad reikia Europą reindustrializuoti. Taigi, pirmininkė, mm, reikėtų kelti štai kokį klausimą, kadangi mes kalbame apie pramonės atgaivinimą, Europos reindustrializavimą, tai visą tai gerai, tačiau kas yra padaryta per tą laiką, kas yra nuveikta šioje srityje? kaip e, galima susijęti tokį reikalavimą, pavyzdžiui, su klimato e, situacija ir visų, kokiu veiksmu yra įmasi. Koben, olkaa hyvä. Dėkuoju, ponia. Turime klausimą pagal mėlynosios kortelės principą. Ponas Koben, prašom. Um, I wonder if the gentleman may agree with me. I Nežinau, ar jūs suprasite, ką noriu pasakyti. E, reaguosiu tai, ką ponė Rodrygės sakė. Vyriausybės nekuria darbo vietų, verslas kuria darbo vietas. Ar tai gali būti nauja mintis e, šiai naujoviškai socialistiniai asamblėjai? Dėl to žmonės stovi eilėse, kad atvyktų į Angliją, Škotiją ar Airiją ir jie nestovi prie kitų ES šalių narių sienų. Haluatteko vastata tähän kysymykseen? Ar norėtumėte, ponė, atsakyti šį klausimą? Jeigu, aišku, buvo ten klausimas. Panie przewodniczący, mam krótkie pytanie. Pirmininkė, turiu trumpą klausimą. O kada turėsime pramonės gaivinimo sprendimus? kada turėsime komis, Europos komisijos pasiūlytų sprendimų šioje srityje. Tai mane labiausiai įdomina, nes aš manau, kad kova su, ne, vienintelis būdas kovoti su nedarbo Europoje, tai yra būtent tik tai tokiu keliu galvoti, kaip verslą atgaivinti Europoje. Taigi, nes viskam reikia pinigų ir klausimas, iš kur bus tie pinigai. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Telička. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė. pirmininkė diskusijos atrodo tampa realios ir aš norėčiau pakomentuoti šį beitą. Jūs mums pristatėte programą, e, kuri buvo nutekinta prieš keletą dienų kai kuriuose šaltiniuose. Tikiuosi, kad ta informacija, kad ši dokum, šis dokumentas buvo parengtas generalinio sekretariato yra e, tiesa, o ne gandai. Dabar dėl pačios programos, jeigu galėčiau. Manau, kad dokumentas yra geras. Tai yra bendro pobūdžio dokumentas, turėsime dar žiūrėti, kokios bus jo detalės, tačiau jame yra kalbama apie daugelį klausimų. Kita vertus, šiame e, plane man trūksta štai ko. Mes šiek tiek ignoruojame tuos klausimus, kurie yra labai svarbus kasdieniam piliečių gyvenimui. Žinoma, ekonominiai ir socialiniai klausimai yra labai svarbus, tačiau kiti klausimai nėra taip aiškiai atspindėti kaip šie. Dabar investicijų planas. Aš apgailestauju, kad komisija bent jau dabartinėme etape nesusijo investicinio plano naudos su struktūriniais pokyčiais, kurie turi būti įgyvendinti valstybėse narėse. Taigi aš norėčiau, kad būtų numatytos tam tikros sąlygos. Kalbant apie geresnį reglamentavimą, tai yra geras pirmasis žingsnis, tačiau mane šiek tiek neramina, ar mes pamatysime realią sistemą artimiausių metų. Kol kas programoje nėra sistemos tikslų ar rodiklių. Ir galiausiai paskutinis mano pastebėjimas. Aš suprantu, kad šiuo metu mes bandome atsimti tam tikrus teisės aktus, bet aš tikiuosi, kad prieš tą darant bus atliktas poveikio vertinimas. Nežinau, ar tinkamai supratau, bet norėčiau išgirsti patikslinimą šiuo klausimu. Taigi, kaip pradžiai, tai yra visai geras dalykas ir paskutinis dalykas. Mes tikrai lauksime solidžios ir tvirtos sistemos, kuri užtikrins geresnį reglamentavimą. Ačiū. Toliau ponas Huaristė Bans. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs kalbate apie pasitikėjimo atstatymą. Jūs prašote, kad mes tikėtume jūsų komisiją. Sakote, kad šį kartą viskas bus kitaip. Aš labai įdėmiai klausiau, ką jūs sakėte, iš perskaičiau komunikatą. Ir norėčiau e, sužinoti, kodėl e, piliečiams turėčiau pasakyti, kad reikėtų pasitikėti komisiją. Iš tiesų, e, Įsimylėti ES nėra taip paprasta. Reikia taikyti ir griežtai taikyti, teisingai taikyti subsidiarumo principą. E, kiti aspektai, tokie kaip aplinkos apsauga, atrodo, kad komisija atsisako atsakomybės. Jūs sakote, kad vykdysite ambicingas plataus užmojo programas, tačiau vėlgi mes grįžtame prie pasitikėjimo klausimo. Mes nežinome, kokie tie konkretūs plataus užmojo pasiūlymai yra. Taip pat kalbėjote apie demokratinį pokytį. Norite daugiau skaidrumo? Gerai, aš tam pritariu. Tačiau ar to pakaks, kad atstatytume pasitikėjimą Europą? Mums, mūsų piliečiams reikia kitokios Europos, kitokio modelio Europos. Ir tai turi būti viso šio pokyčio dalis. Deja, šio, visų šių dalykų jūsų programoje nemačiau. Dėkuoju. Dabar ponė Evans. Vieną minutę. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Kaip kiti kolegos praėjusią savaitę aš buvau šokiruota, kad komisija yra pasirengusi pasiūlyti reikalavimus dėl atliekų perdirbimo tikslų. Aš iš savo paskirties Velse puikiai suprantu, kad viešajame sektorėje yra sukūriamos labai daug darbo vietų ir todėl mes tikimės iš jūsų daug, daug platesnio užmojaus pasiūlymo. Investicijų E, sąraše yra pateiktos tam tikros nuorodos. Mūsų manimų investicijos turi pritraukti investicijas ir kurti papildomas darbo vietas, taip pat atsižvelgti į vietos struktūrų poreikius. Mums reikalingios tikros investicijos ateityje. Dėkuoju. Dabar kalbės pedičinė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš esu mokslininkas ir visada esu linkęs susipažinti su skaičiais. Aplinkos tarša kasmet, kasmet didėja, vertinant skaičius, o, o komisijos pirmininkas savo pasiūlymus dėl oro taršos mažinimo tarsi atsijima, nors 180 tūkstančių darbo vietų šioje srityje gali būti sukurta, vis dėlto Junkero komisija atsisako cirkuliarinės ekonomikos ir dėl tos priežasties šimtai tūkstančių atliekų tonų galbūt nebus perdirbta. O tai galėtų leisti sutaupyti 600 milijardų eurų ir sumažinti išlaidas atliekų surinkimo srityje. Mūsų sveikatos apsaugos sistemos taip pat yra pakankamai apgaulingos, mokesčių mokėtojų lėšos yra uh, išleidžiamos visiškai nepagrystai, kadangi vaistų kainos yra dirbtinai didinamos, mūsų piliečiai apskritai neteko vilties, kai kurie netgi e, nusižudo dėl to, kad nemato jokios perspektyvos, o Junkerio pasiūlymų bus finansuojamos įvairiausios studijos, tyrimai, vertinimai. Mes negalime pasitikėti šią komisiją, nes komisija yra mūsų priešas ir mūsų priešas yra mūsų piliečių priešas. Taigi parlamento nariai, kurie pritarė komisijai, turės prisijimti atsakomybę už tuos gedingus jos polgius. Dėkuoju, papadakis, vieną minutę. šita programa nukreipta prieš piliečius, kadangi ji padės didinti didžiųjų e, bendrovių kapitalą, nukreips lėšas monopolistams ir jie naudosis labai pigia darbo jėga, kuriai yra pasiūlyta labai nedaug darbo vietų. Skaitmeninė rinka atveria dar didesnės pelno galimybės e, bendrovėms. Naujosios rinkos, taip vadinamosios naujosios rinkos tiesiog nebus numalšintos, jos tiesiog bus e, patobulintos ir toliau kaups e, kapitalą ir sieks atgauti tai, ko pastaruoju metu neteko. Tiesiog Europos rinkos monopolistai ir toliau veiks atskirose valstybėse. Buzik. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, komisarė, kalbame apie programą Europos Sąjungai kitiems metams. Tai labai svarbu, labai svarbu, kad ta programa būtų realistiška. Ir dėkuoju už jūsų požiūrį. Tai uh, ką mes įsipareigojame padaryti, turi būti padaryta. Mes puikiai suprantame, kad jeigu kažkas nenumatyta kitų metų programoje, tai reiškia, kad Tai bus padaryta mm, kitais metais. Yra svarbių dalykų, aišku, kurie negali būti pamiršti ir mes čia sutinkame su komisija. Ir reikia daugiau konkrečių dalykų. Kalbėjome apie nedarbą. Labai svarbu, kad žmonės turėtų darbą. Ir komisijos programoje matau kai kurių dalykų, kurie tikrai gali pagerinti situaciją ir sumažinti nedarbą. Toliau turime kalbėti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, pigesnė energetika, atsiverimas mm, JAF rinkų, energetiniai ištekliai, galimybės panaudoti naujas technologijas ir robos išteklius. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pabrėžėte mm, skaitmeninės rinkos svarbą. Čia dialogas turi būti pradėtas kaip galima greičiau. Reikia padaryti mm, spaudimą tarybai. Toliau e, kelio gairių planas e, mūsų pramonės politikai per reindustrializavimą um, kas buvo labai svarbus dalykas ankstesniai komisijai, mes tikiuosi sugebėsime sustiprinti ir MVI sektorių ir suteikti darbo žmonėms. Ačiū pirmininkė. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas sakė, kad šita komisija taps labiau politiškesnė tačiau atrodo, kad to pasiekti nepavyks. Šiandien mes kalbame apskritai, ar mums pavyks ir kokiu keliu mes pasieksime šių tikslų. Negalima pasakyti, kokia yra jūsų darbo programa, kadangi jūs jos nepateikėte, o tai, ką jūs pateikėte praėjusią savaitę, yra nepakankamai informatyvus dokumentas daugeliu aspektų. Nežinau kodėl, bet apie tai ir turėtume kalbėti. Norėčiau pateikti vieną vienintelį pavyzdį ir pakomentuoti. Parlamentas ankstesnėje kadencijoje reguliuojant bankų veiklą nusprendė, kad visos finansų įstaigos po 15 metų pagal kiekvieną šalį turės nurodyti, kokie šalyje gauna pelną ir kur patiria mo, e, nuostolius. Kolegos pranešime atsispindėjo parlamento nuostatos. Be to ir EPP ir žaliųjų, ir socialdemokratų atstovai šešėlinė pranešėjai sutarė dėl šio pranešimo. Jeigu mano frakcija šiandien diskusijos metu laukia, kad visas tos nuostatos būtų taikomos ir tarptautiniams koncernams, tai tarsi akivaizdus klausimas. Tai leistų pažaboti bet kokias vengimo praktikas ir tuomet būtų galima nustatyti teisingus mokesčius visos ES mastu. Jūs sakėte, kad iki kitų metų birželio mėnesio į tai įtrauksite į savo darbo programą. Jeigu jūs tai padarytumėte, tai mes galėtume labiau bendradarbiauti, o jeigu jūs norėtumėte dialogo, tai jūs turėtumėte ir klausytis. Jūs prašote, kad būtų partnerių, tačiau su partneriais reikėtų bendrauti. Henkel. Pirmininkė, jūsų programa, programą EPP atstovas tiesiog pavadino kalėdinę eglutę. Vicepirmininkas uždegė dešimt žvakučių, tarsi imituodamas jūsų dešimt prioritetų. Tačiau reikėtų nepamiršti ir valiutos sąjungos. Tačiau kita vertus reikėtų pasakyti, kad kitas pasaulis greičiau vystosi negu Europa, o Eurosąjunga auga sparčiau negu eurozonos valstybės. Be to euras yra per daug stiprus pietų Europos valstybėms, tačiau per silpnas Vokietijai galite pažvelgti į skaičius, rodančius stat, jaunimo nedarbą ir kitus rodiklius. Todėl Europoje įsivyravusi visiškai skirtinga ekonominė kultūra. Todėl pats laikas kurti tokią valiutą, kuri atspindėtų skirtingas ekonominės kultūras valstybėse norėse. Sarneš? Pirmininkė, nusprendėte Mm, suformuoti politiką, gera žinia, pripa, dėkingas už tai, Europa turi pripažinti esminius dalykus ir kas tai yra esminiai dalykai, aišku, ekonominė, socialinė politika, jūsų investicijų politika nukreipta gera kryptimi, tačiau reikia žengti dar toliau, reikia pateikti tvarkaraštį dėl um, fiskalinio harmonizavimo, reikia sukurti tvirtą pagrindą įmonėms ir pereiti prie eurozonos ekonominės valdysenos. Ir dar Dar vienas antras labai svarbus prioritetas yra tai, kad Europa turi surasti pajėgumų sureaguoti į, pavyzdžiui, klimato politikos svarbiausius dalykus, imigracijos politikos svarbiausius dalykus. Iš tikrųjų, čia yra labai svarbus klausimai. Pavyzdžiui, atsiminkime, kas Pakistane atsitiko, mes apie tai visi galvojame. Taigi, tose dviejose srityse, tose dviejose prioritetuose reikia judėti į priekį penkerius metus ir pakeisti situaciją ir mūsų mūsų piliečiams, kad Europa būtų vertingesnė ir kad iš tikrųjų Europa galėtų tikrai egzistuoti. Edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Papadimulis. Kirje Juncker, είναι στο πρόγραμμα. Ačiū pirmininkė. Pone Junkeriui komisijos programoje Ar yra numatyta kišimasis į valstybių narių vidaus politiką? Prieš kelias dienas, e, kalbėdamas apie Graikiją, jūs pasakėte graikams balsuoti už jums pažįstamus veidus ir nesuklysti, bet atsiprašau, tai ne jūsų reikalas, kaip jūs drįstate prieš rinkimus padaryti tokius pareiškimus, ar jūs išdrįstumėte tai padaryti dėl Vokietijos ar Junktinės karalystės, jeigu jūs tai padarytumėt, jūs neišliktumėt komisijos pirmininko pareigose nei dienos tai kaip taip gali komisija spre, nuspręsti dėl tokių dalykų, pagal kokius sutarčių straipsnius. Mano partija labai rimtai siekia sprendimų eurozonoje per augimą, per teisingumą, per tvarias skolas, e, e, stabilę socialinę valstybę. Tai yra trojkos, kurią jūs remiate, politika, kuri atneša nedarbą, depresiją, neligybę, sanglaudo sugriovimą. Jūs pažadėjote iš pradžių pasikeitimus, tačiau dabar jūs esate panašus į Baroso dvinį. Ačiū. Toliau um, Durando. Monsieur le Président. Pirmininkė, ponė Timermansai kartais gerai sugrįžti prie pagrindinių dalykų ir suprasti, kodėl mes esame čia. Mes esame čia e, visų pirma tam, kad kartu e, įgyvendintumėm Europos projektą, tai yra civilizacijos projektą, kai siekiama pusiausvyros tarp gyvenimo kokybės ir um, galimybės mūsų piliečiams gyventi. Ir ta iniciatyva, kurią jūs siūlote kaip komisija, numato mm, atsakomybę už bendruosius Europos interesus. Ir tai yra nuolat ieškoti tos pusiausviros tarp socialinių dalykų, aplinkosauginių dalykų ir ekonomikos. Ir per tokius dalykus kaip oro kokybė, žiedinė ekonomika, nešių moterų darbas ir panašiai, jūs tą pusiausvyrą greunate priešingai nei yra Europos socialinis kontraktas. Laikas yra sugrįžti prie tinkamos situacijos ir suvokti, kas yra bendrasis mūsų interesas. Lundgren, pasakau. Holmgren. Tack för ordet, herr talman. Jag skulle vilja börja med att kanske... Ačiū, kad suteikėte man žodį, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėdamas pradėti ne nuo džiaugsmo šūksnių. Ponas Van Rumpoj dabar gaus didžiulę pensiją, neturės mokėti mokesčių. tokiu metu, kai problemos tik auga. Ponas Van Rompoj išeina į pensiją už mokesčių mokėtojų pinigus. Dabar mes kalbame apie pasitikėjimo atstatymą, kaipgi tą galima pasiekti, leidžiant jiems mokėti dar didesnius mokesčius, kad į pensiją išėję politikai gautų didžiulės pensijas ir toliau gyventų mokesčių mokėtojų sąskaitą. Toliau, pono Junkerio naujoje programoje yra numatyta nauja migracijos politika. Aš manau, kad valstybės narės turėtų spręsti šį klausimą. Tai neturėtų būti ES sprendžiamas klausimas. Ar jūs ketinate primesti tokią migracijos politiką, kurios negalėtų įdėkti valstybės narės? Jūs norite kurti naują ES migracijos politiką. Ir kaip jau įprasta, darbuotojai mokės už nesibaigiančias politikas, žlugusias politika, politikas, kurias kuria Europos komisija. Daugiau kaip 43 procentai e, piliečių, kurie balsavo, išreiškia savo nuomonę, aš manau, kad jie jau nebegali daugiau pasitikėti mūsų institucijomis. Dėkuoju dabar ponas Borgėdzijo vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė savo pristatymę. Jūs e, išdidžiai kalbėjote apie e, fiskalinius dalykus, lygybę, tačiau e, šiame pakete nieko konkretaus apie tai neparašyta. E, sakoma, kad mes galėtume kažką nuveikti e, sukčiavimo srityje ir kitose srityse. Tačiau aš manau, kad ne tik mums reikia pažvelgti tokio pobūdžio nuostatas, reikia pasakyti, kad priekabiaujama prie sąžiningų mokesčių mokėtojų. E, Luksemburgė, pavyzdžiui, buvo pradėtas e, tyrimas prieš e, tuos asmenys, kurie įskundžia apie tam tikrus netinkamus atvejus, apie informatorius. E, žmonės ir šalis yra tapusios euro įkaitėmis. Jos gyvena euro kalėjime ir aš manau, kad mes turime išlaisvinti e, visas tas šalis ir žmonės, taip pat ir patys save. Dėkoju. Toliau ponelė Grip pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Junkerį, pirmasis pirmininkė Timermansai, mes gerai išgirdome jūsų norą sutelkti dėmesį į kelis prioritetus, kai komisija dirbs, kad dėmesys būtų sutelktas į esminius dalykus. Ir kaip prancūzų delegacijos EPP frakcijoje vardu aš noriu pabrėžti, kas mums, prancūzų parlamentarams EPP, yra labai svarbus prioritetai, tai yra prieglopščio politika ir imigracijos politiką ir energetikos politiką. Ypatinga dėmesį skiriame šiems klausimams ir mes labai norėtumėm, kad 2015 metais būtų padaryta rimta pažanga e, šiuose dviejose prioritetuose. Mm, kaip EPP e koordinatorė moterų reikalų komitete norėčiau akcentuoti du labai svarbius klausimus, kas EPP yra prioritetai. Tai yra mm, e, direktyva Mes norime atkreipti komisijos dėmesį būtent į dėrybą taryboje dėl direktyvos dėl moterų dalyvavimo valdybose, įmonių valdybose. Mes norime iš EPP pusės, kad būtų pasiektas geras kompromisas. Mes labai norėtumėm, kad tikrai būtų smarkiai pasistumėta į priekį 2015 metais šio klausimo. Dabar dėl motinystės klausimų direktyvos čia irgi labai tikimės pažangos, kad būtų galima realistiškai, protingai, išmintingai pažvelgti į tuos klausimus dėl, dėl tos iniciatyvos, kas buvo pasiūlyta dėl šešių mėnesių. Ir norėčiau mes norėtumėm, kad nebūtų mm, kad pateiktos iniciatyvos menkinamos, kad iš tikrųjų būtų užtikrinta didesnė moterų apsauga ir kad būtų daugiau moterų klausimų, klausimais dirbama komisijoje kitais metais. Pone Vilma. Ačiū, ponė Junkeri, dėkuoju už tai, kad atvykote parlamentą pristatyti savo veiklos programą. Bet Išklausiusi jūsų pasiūlymų, norėčiau sakyti keletą pastabų. Pirmoji dėl mokesčių rojų. Aš džiaugiuosi, kad jūs įtraukite šitą klausimą į savo darbo programą, tačiau aš nežinau, ar tai būtų atsitikę, jeigu mes, jeigu nebūtų įvykę Luksemburgo e, skandalai tiesiog siekiant išvengti mokesčių rojų reikėtų nurodyti atskiras valstybės. Tai buvo tada padaryta ir praėjusiais metais, tačiau veiksmų pasigėdome. O ką mes matome, matome, kad atlyginimai ma mažinami, socialinės yra, išmokos yra mažinamos, tačiau piliečiai ir toliau moka mokesčius, nežiūrint to, kad socialinės išmokos yra mažinamos. Tiesiog jie negali gyventi pagal savo poreikius. Ir kitas pastebėjimus dėl oro kokybės paketo. Jeigu mes atidėsime šitą teisės aktų paketą, tai sulauksime labai nedėkingų pasiekmių e, Europoje. 400, 400 tūkstančių žmonių e, miršta nuo poveikio, nuo blogos oro kokybės kasmet. Aš klausiausi, ponė Timermanai, jų, klausykite, jūsų klausykitės ir manęs. Tiesiog šito teisės akto atidėjimas yra neatsakingas žingsnis, tiesiog tai rodo, kad ES nėra suinteresuota kaip nors progresyviai žvelgti į oro taršą ir oro kokybės gerinimą. Kolega Ropė norėtų pateikti klausimą. Aš suteiksiu tik tai keliems kolegoms pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Nors pirmininkas yra pripratęs prie klausimų, mes negalime suteikti žodžio visiems. Europė. Wilmot, uh, respond, e, Ačiū pirmininkė. Norėjau kolegės paklausti, iš tikrųjų per rinkimus ir dabar e, europos sąjungos gyventojai kurie gauna mažesnes pajamas E, labai viliasi ir tikisi kad e, tiek nauja komisija tiek naujas parlamentas e, padarys daug sprendimų kurie duos didesnę perspektyvą. kaip jūs manote ar neturėtų būti naujoje programoje siekis užtikrinti minimalias reikalingas darbines pajamas minimalų atlyginimą europos sąjungos ribose? ar atsakysite? Tiesiog aš pakartosiu tai, ką aš sakiau. Aš netikiu, kad Europa tik tai verslui. Europa turi būti naudinga visiems ir kad ne visiems už tikrųjų tinka gyvenimo lygį. Dėkuoju, ponė Tomašič. Pirmininkas Junkeris pristatė labai ambicingą veiklos programą. Iš tikrųjų labai svarbu siekti pažangos įgyvenant šitą programą. Aš tikiuosi, kad šita komisija vadovausis faktais, o ne kokiamis prognozėmis ir pasakomis. Ir kad ateityje mes nesulauksime dar vieno tiesiog e, pažadų burbulo. Iš tikrųjų, realios reformos yra labai reikalingos O dabar pradėjus dirbti naujai komisijai ir naujai komi, naujam komisijos pirmininkui reikia jai parodyti, kad ji dirba e, piliečių labui. Ponas Timermanas, Timermanas kalbėjo apie tai, kad reikia pagerinti gyventojų gerbuvį, tačiau atrodo, kad didinant konkurencingumą gali pagerėti tik tai verslo pasaulio atstovų gerovė. Todėl mes turėtume galvoti, kaip atgaivinti ekonomiką pirmiausia. Vikstrom. Dėkoju. Dėkoju komisijos pirmininkui už tai, kad atvyko į pokalbį su mumis ir už tai, kad jisai sutiko pakalbėti apie programą 2015 metams. Aš džiaugiuosi, kad jūs pristarote prioritetus ir numatėte žingsnius, kurie padės reguliuoti migraciją Europoje, taip pat pritraukti studentus, mokslininkus į Europą ir padėti, tai turėtų padėti paskatinti ekonomikos raidą. Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti galimybę tiems asmenims atvykti ES, kurie savo šalyse patiria grėsmę ir baimės. Taigi mes turime palengvinti jų atvykimą į E, Europą ir mes turėtume e, stabdyti tuos procesus, kurių pasiekmėje viduržėmio jūros regionas tampa kapinynų bėgantiems iš savo valstybių į Europą. Todėl mes turėtume drąsiai veikti ir nepasiduoti. Ferreira. Ačiū. Žvelgdami šitą programą, turėtume pamastyti, ką reiškia šitas investicijų planas. Šitas planas yra skirtas viešai ir privačiai partnerystiai skatinti, tačiau ar tai nereiškia, kad ir toliau bus didinamos turtingųjų pajamos, o jaunimas ir toliau bus pasmerktas nedirbti. Ar simboliška, kad apskritai nekalbama apie mot, motinystės atostogų ilginimą, tiesiog komisija nerodo savo tikrojo veido. Tiesiog šita programa yra skirta tarptautiniam kapitalui plėsti ir įmonių asociacijoms stiprinti. Tiesiog viskas, kas buvo gera, yra jau praeitis, o šita programa yra pasmerkta žlugti. Danke, Herr Präsident. Voigt. Ačiū, pirmininkė. Pone Junkeri, jūs kalbėjote apie darbo programą, kurioje yra 23 investiciniai projektai ir kurie padės užtikrinti, užtikrinti Europai puikią ateitį. Kur jūs integruosi, kur jūs in, in, in, investuosite, kad galėtumėte tiesiog pakirsti emigracijos šaknis. Ar jūs norite, kad dar dešimtimis milijonų padidėtų bedarbių skaičius Europoje? Kaip jūs kovosite su mokesčių vengimu? Jūs sakėte, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur lėšos yra uždirbamos. Ar jūs pasitelksite, pavyzdžiui, Luksemburgo modelį? Ir ar jūs galvojate tik tai apie darbuotojus, ar ir apie įmonės? Kur yra socialinis teisingumas? Ar socialiniai skirtumai Europos valstybėse galėtų būti m, mm, įveikti viena valiuta eurų? Prieda. Kaip EPP koordinatorius užsienio reikalų klausimais mm, su nepatenkintas, gerbiamas komisijos pirmininkė, 2015 metų darbo programoje yra kaimynysės politikos peržiūra, e, tai yra prioritetas ir mums, mes jau dirbame tais klausimais ir kolega Edver Kukan e, prižiūri šį klausimą. E, taigi, galvojame, kad iš komisaro Han irgi yra pasiūstas labai pozityvus ženklas. Taigi, manau, kad puikiai bendradarbiausime kartu, ypač turint omenyje tai, kad mus kiek nustebino pasikeitimai pietuose ir rytuose pastaraisiais metais. E, tikrai paaiškėjo, kad mes esame prastai pasirengę tokioms situacijoms ir sprendimų prieimimo prasme. Iš tikrųjų, ir Europos parlamente matėme, kad um, situacija sudėtinga. Taigi, akivaizdu, kad Europos kaimynystės politikos reforma turėtų būti ne tik kosmetiška, reikia pasistengti sureaguoti didžiuosius šiandienos iššūkius ir ta, tai, kad nėra pusiausvėros tarp rytų ir. Sorry. You have one theory, yeah. Sorry about that. Yeah. Pirmininkas um, atsiprašo, kad nutraukė kalbėtoją. Taip pat norėčiau tarti vieną žodį dėl susitarimo su JAV. Čia mm, dėrybos yra labai svarbios, aišku, ir ekonomikos augimui, ir darbo vietų kūrimui, bet taip pat mm, ta partnerystė yra nepaprastai svarbi mums ir politinė prasme, ir Europos Sąjungai tai bus labai svarbu, jeigu dėrybos su šiuo partneriu JAV pavyks. Pone Toja. Signor Presidente Juncker, Viceprezidente, Komisari. Pirmininkė Junkerį, vicepirmininkai, komisarai, pirmininkė. Mes pripažįstame tą faktą, kad jūs mm, bandote mm, žengti kitokiu keliu nei buvo dirbama praeitie. Bet aišku, kad e, jei norime atviresnės Europos, Europos, kuri būtų atvira piliečiams, mes turime judėti visi kartu ir turime, turite bendradarbiauti su Europos parlamentu. Um, gerai, jeigu e, bus numatyti siekta labiau dėmesį sukoncentruoti, sutelkti į pagrindinius prioritetus ir labai svarbu, kad galvojant apie taisyklės būtų išvengta, maž... būtų išvengta biurokratijos. Mums dabar labai reikia investicijų plano, pirmininkė Junkeri. Tikrai reikia imtis labai aštraus ekonominės politikos klausimą. Šįryt vyko labai įdomios diskusijos dėl taisyklių ir reglamentų peržiūros ir to, kad mm, kitokio požiūrio laikomasi dabar e, reglamentuose ir taisyklėse, tai aš manau, kad būtų naudinga į tai, kad mūsų šio ryto diskusijos turėtų poveikio taip pat ir komisijos pirmiems pasiūlymams. Uh, Mano valstybė 45 procentai italų rinkėjų nusprendė paremti mano partiją tam, kad turėtumėm tvirtesnę Europą, bet kitokią Europą. Norime, kad išmintingai būtų pažiūrėta į ekonomikos augimo poreikį, nes mums reikia lankstumo, kuris galėtų paskatinti BVP kūrimą, o nesužlugdytų viešo sektoriaus finansus. Antra, mes norime pažiūrėti į 2020 metų e, programos projektų bendrafinansavimą, pavyzdžiui, struktūrinių fondų bendrafinansavimą taip pat. Aš manau, kad tai turi būti pirmosios rytis, kurių turėtų imtis komisija. Ir taip jūs kalbėjote apie socialinę ekonomiką, administravimo kultūrą, tai irgi nepaprastai svarbus klausimai. Labai remiu ir aplinkosauginius tikslus, apie kuriuos užsiminė ir kolegos. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Ačiū. Gerkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš tikėjau, kad jūsų pristatyta programa bus naujos pradžios pradžia. Aš pamaščiau aną savaitę, ką aš pasakysiu susitikęs su pirmininku Junker, Junkeriu. du Vokietijos savanoriai, kurie dirbo pabėgėlių stovykloje, mano, kad reikėtų europinėmis nuostatomis padėti žmonėms. Kiti sako, kad reikia tiesiog užtikrinti mokestinį teisingumą ne tik tai šeimoms, bet ir verslo įmonėms. Be to viena šeima iš Drezeno sako, kad įstatymai turi būti kuriami ne biuruose, o tiesiog reikėtų pažvelgti į karčią praktiką. Kažkas iš Berlyno pasakė, kad reikėtų priminti ES komisijai, kad jinai elgtųsi palankiai šeimai. Jen Hela minutė. Dabar ponas Federlį. Vieną minutę. Thank you, uh, Mr. Juncker, for being here. Ačiū, ponė Junkeri, kad atvykote pas mus. Aš e, pasitikiu jumis, pasitikiu komisiją, tačiau e, tas pasitikėjimas e, su, suvirpėjo, kai išgirdau, kad oro kokybės šiukšlių direktyva bus panaikinta. Pone Timermans, prieš atsakydamas, aš iš tiesų turėjau vilties, kai jūs sakėte, kad šios direktyvos bus perrašytos ir pristatytos kitaip, tačiau kantrybės jau stinga. Mes neturime daug laiko šiems klausimams išspręsti. Taigi e, atrodo, kad atsivers didelė nepasitikėjimo tarp parlamento ir komisijos dobė. E, šie klausimai yra skubus. Aš jomis pasitikėjau. Aš maniau, kad jūs galėsite pakeisti Europą, kad ji taptų e, žalesnė, kad ji būtų turtingesnė. Ir aš Nemanau, kad komisija turėtų siekti juodojo diržo atsisakydama vykdyti aplinkosaugos politiką. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Albiol Guzman. Vieną minutę. Pone. Ačiū. Pone Junkerį, jūs sakėte, kad mylite Europą. Aš norėčiau paraginti jūs kartu su manimi pažvelgti, kas vyksta Melijoje šiuo metu. Mums reikia pakeisti jūsų didžius planus į, ir patikti juos tokia kalba, kuri būtų suprantama visiems. Jūs kalbate apie laisvą priekybą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Didžiosios bendrovės turės labai puikias sąlygas. Man atrodo, kad jūsų darbo programoje kalbama ir apie kalūnų gavybą. Jūs kalbate apie e, viešųjų paslaugų privatizavimą. Ir tokiu būdu mūsų teisės taps rinkos dalimi. Jūs taip pat norite daugiau Junkerio stiliaus fiskalinių priemonių taikymo. Ta mes matėme Luksemburgė. Atrodo, kad ši programa yra skirta titaniškai senai politikai toliau tęsti. Ir visa tai mus ves tik tai prie laidotuvių. Aš manau, kad būtent su tuo mes turime kovoti. Dėkoju. E, dabar ponas Balts. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui Timermanui už tai, kad jūs aptarėte kartu su mumis savo darbo programą, tuo labiau, kad toje. Ja programoje yra numatytas priemonės, kaip įgyvendinti dešimt pagrindinių šios programos punktų. Labai svarbu sutelkti dėmesį į svarbiausias Europos problemas ir mažesnį dėmesį skirti nežymioms. Mes pritarėme jūsų siekiui iš esmės peržiūrėti teisėkūros aktus ir kai kurių nenaudingų atsisakyti. Mūsų piliečiai laukia iniciatyvų gerinant teisėkūrą ir jie tikisi mažiau biurokratijos, daugiau proporcingumo principo ir geresnės prieigos prie finansavimo šaltinių. Todėl šie komisijos prioritetai iš tikrųjų yra daug žadantis požiūris. Norėčiau paminėti du prioritetus. Mano manimu, augimo ir investicijų skatinimo paketas yra vienas iš svarbiausių. Jis galėtų būti viena iš svarbių paskatų atgaivinant ES ekonomiką. Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas. O tai reiškia, kad reikės toliau mm, e, gaivinti ES valstybių ekonomiką. Bereš. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Komisijos pirmininkė, vicepirmininkė Liuks Liks, Luxemburgo informacijos paskelbimas um, įvyko, gal ir gerai, kadangi dabar išsiaiškinta dėl fiskalinės sistemos uh, valstybės kad, kad, ir, kad iš tikrųjų bus siekiama apmokestinti pelną kur, toje valstybėje, kuris sukūriamas, taip jūsų programai užsiminti, mes galvojame, kad tai yra esminis kelias, esminis prioritetas ir mes tikrai plojame jums dėl to. Ta pačia dvasia mes tikimės iš jūsų iniciatyvų, kad uh, Um, atsiskaitimas pagal kiekvieną valstybę būtų, uh, kad taptų realybę. Mes tikrai to reikalavome daug laiko ir mes galvojame, kad tai reikalinga, tačiau kol kas apie tai nieko neišgirdome. Toliau dabar dėl to tai uh, žinoma to garsaus geresnio reglamentavimo. Uh, tas geresnis reglamentavimas neturėtų būti suprantamas kaip normalių procedūrų atsiskaitimas atsisakymas. Iš tikrųjų, nereikėtų tų atsisakyti tokių tekstų, kurie nepatinka, pavyzdžiui, pramoniai, tarkim, tie žymiai klausimai dėl žiedinės ekonomikos ar oro taršos. Nereikia atsisakyti ir tokių tekstų, kurie nepatinka valstybėms, pavyzdžiui, tarkim, dėl motinysės atostogų. Tai yra reikalingi tekstai ir mes paskelbėme naujas perspektyvas, kad dėl žiedinės ekonomikos mes vėl pradėsime darbą. Mes norime išgirsti iš jūsų plačiau, ką jūs galvojate tais klausimais, ar bus kolektyviai veikiama, įmamasi priemonių tokiais klausimais, kurie yra labai svarbus, ar, ar bus um, Paryžiaus konferencijoje kažkas padaryta. Taip pat jūs užsiminti apie uh, autorios teisų direktyvos. Mes irgi norėtumėm garantijų, kad tikrai um, š, Europos kūrybiškoji uh, industrija turės galimybės išgyventi. Mes galvojame, kad negalima pasiduoti vien uh, iš už Atlanto atkeliaujančiam spaudimui toje srityje. Dosadašnji istupi gospodina Junkera i njegove komisije u mene moram reći ulijevaju povjerenje. Vjerujem... Ponas Junkeris pas, ką pasakė, man atrodo, suteikia priežasčių jo pasitikėti. Tai yra nauja pradžia, tačiau aš galvoju, ar atsivers ir naujos galimybės. Manau, kad e, jūsų kadencijoje bus svarbiausia trys dalykai - investicijos, e, vystimasis ir augimas. Tai yra tas kelias, e, kuriuo mm, žengėti komisija arba pasieks rezultatų arba žlugs. Aš tikiu ekonominė monetarinė sąjunga ir skaitmeninė darbo tvarkė. Aš tikiu, kad galbūt tai taps netgi penktąją laisvę. Tai taip pat ir apie žiedinę ekonomiką buvo kalbama. Aš tikiuosi, kad ši komisija komisijos programa leis dirbti, užtikrinti sinergiją su valstybių, regionų ir vietos valdžios pastangomis ir kad tokiu būdu mes um, sugebėsime užtikrinti, kad Europa galėtų judėti į priekį. Linkiu Jums sėkmės. Ponas Spinelė. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo sakyta apie rinkimus Graikijoje. Siriza pasmerkė ekstremistus. Mes turbūt kalbame apie įprastus įtariamuosius. Aš įsivaizduoju, kad Tie veidai čia tikrai nėra mums nežinomi. Jie privedė Europą prie e, žlugimo ir daugelis veidų iš tikrųjų privedė Europą prie parpolimo ant kelių. Ir aš kalbu apie imigracijos klausimus, dirbu komitete, kuriame mes šios klausimus ir svarstome. Tie patys asmenys dirba įvairiose institucijose. Dabar galime kalbėti apie viduržėmę jūros regioną ir apie šią jūrą, kuri tampa masinę kapavietę. Dublino 3 dokumentai yra taikomi vis mažiau efektyviau. Mums reikalingos naujos idėjos. Mes turime įgyvendinti tai ką pažadame. Aš manau, kad mes negalime nematyti realios padėties. Dėkoju. Dabar e, Van Bremt. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pirmininką ir komisijos pirmininką. Komisija pradėjo savo darbą netaip seniai ir atrodo, kad e, valstybėse narėse taikomi e, vieni teisės aktai, jūs kalbate apie kitus, yra labai daug biurokratinės naštos, yra e, gerų teisės aktų skirtų cheminėms medžiagoms, oro taršai. Tie dokumentai e, leido sukurti daugiau darbo vietų, užtikrino inovacijas mūsų ekonomikoje, taip pat pagerino oro kokybę. Taigi teskime šių dokumentų į taikymą. Su kolegomis lankiausi Limoje praėjusią savaitę. Ir galutinis baigiamasis dokumentas buvo tarsi šaltas dušas. Jūs žinote, kaip e, sudėtinga yra pasistumėti į priekį pasauliniu mastu. Ir aš kalbu būtent apie aplinkos saugos sritį. Iš esmės Europa šita, šioje srityje atsilieka. Aš bandau būti optimiste. Ir savo frakcijos bei parlamento vardu aš norėčiau išreikšti Jums paramą. Oro kokybė e, žiedinėje ekonomikoje. Jūs sakote, kad Jūs taisysite šiuo metu galiojančius teisės aktus tiek žiediniai ekonomikai, tiek oro kokybei. Šie dokumentai nėra, jų nėra atsisakyta. 2015 metais bus pateiktas naujas pasiūlymas dėl e, žiedinės ekonomikos, taip pat bus pateiktas naujas pasiūlymas pataisytas dokumentas dėl oro kokybės direktyvos. Aš manau, kad labai svarbu, kad parlamentas išreikštų jums paramą. Tačiau ta parama, parama yra sąlyginė. Mes negalime sumenkinti e, savo tikslų e, oro kokybės ir žiedinės ekonomikos srityse. Turime pasirūpinti, kad šie dokumentai būtų svarstomi, kad būtų užtikrinta tvari ekonomika. Dėkoju dabar Hadi Džiodžio. Vieną minutę. Όλο το πρόγραμμα της εργασίας της Κομισιόν και πραγματικά μου προκάλεσε απορώ για το μέλλον. Perskaičiau komisijos programą ir uh, Skaitydamas ją padėjau daugybę klaustukų, kadangi programoje yra pateikiami įvairiausi modeliai, politika bus keičiama, bet iš tikrųjų niekas nesikeičia ir nesikeis. Jeigu jūs pažvelgtumėte į ankstesnę programą, tai suprastumėte, ką aš turiu omenyje. Buvo vykdoma politika, kuri valstybės narės atvedė prie krizės ir dar labiau nuskurdino gyventojus o dabar mes kalbame apie 350 milijardų kaip strateginę investiciją, kaip sverto poveikį turėsiančias investicijas. 16 e, milijardų yra iš bendrijos e, lėšų, ir dar yra numatytos papildomos lėšos iš to sverto efekto. Taigi, aš manyčiau, kad tos lėšos tiesiog bus nukreiptos didelėms įmonėms, o mažos vidutinės įmonės nepasinaudos šitomis investicijomis. Socialistai e, pritarė jūsų pirmininkavimui ir todėl reikėtų patenkinti ir jų lūkesčius. Falon. Ačiū pirmininkė. Milijonai europiečių šiandien negali gauti darbo, kadangi neteko jo krizės metu ir jų perspektyvos yra dar blogesnės negu bet kada. Ir yra pakankamai daug tokių, kurie pasinaudoja skirtumais mokesčių sistemose tarp valstybių narių. Taip pat egzistuoja ir darbo atlygio skirtumai ir mes galėtume investuoti dar dešimtis tūkstančių milijardų e, eurų į tą taip vadinamą juodąją skylę, tačiau niekas nepasikeis. Todėl reikėtų imtis atsakomybės ir dėl tos priežasties Europos komisija pažadėjusi kovoti su mokesčių rojais, vis dėlto nepasiekė, kad visi ministrai susitartų dėl vieningos apmokesnimo bazės. Labai svarbu, kad valstybės narės pateiktų ataskaitas apie verslo e, įmonių veiklą ir taip būtų išvengiama mokesčių nemokėjimo. Labai svarbu užsitikrinti dinamiką komisijos veikloje. Tiesiog reikėtų daug daugiau entuzijazmo siekiant pakreipti ES politiką. Jeigu mes to nepadarysime, parodysime, kad mes nieko nepasimokime iš praeities ir toliau stiprės ekstremalistinė nacionalistinė retorika ir be to reikėtų numatyti nuoseklę pagrįstą politiką viduržymio jūros regionui kovojant su nelegalia imigracija. Noriu paklausti, ar sutiktumėt su mano futbolo tokia analogija? Man atrodo geriausiai, kai futbolas yra žaidžiamas ir teisėjas tiesiog prižiūri, kad nebūtų pažeidinėjamos taisyklės, bet nes nešvilpia švilpukų kas penkios minutės dėl smulkmenų. Tada gražu žaidimas, viskas gerai vyksta. Tai ir ekonomikai, man atrodo, viskas gerai, kai ekonomika sklandžiai teka ir. Uh, nėra trukdoma jai uh, taip sklandžiai tekėti ir vystytis. Ar jūs sutiktumėt su mano tokiu palyginimu su futbolu? Nevim, nevim, spoštovani kolega, če sem čisto Prašom, pane Faja. Vprašanje, ljubim nogomet. Supratau e, jūsų palyginimą, man patinka futbolas, nežaidžiu, bet e, man atrodo, kad uh, sporte yra daug gerų dalykų, kurie mus vienyje. Todėl norėčiau, kad Europoje būtų daug gražių žaidybinių e, sportiškų momentų ir tikiuosi, kad ES ekonomika tikrai gerai vystysis ir tai gražus buvo palyginimas. Nustang. For a good football game, of course, you need a level playing field de commissie wil graag politiek en ambitieus zijn en dat. Ačiū. Geram žaidimui reikia lygios aikštės. Komisija panašu nori e, griebti paskutinį šansą Europai ir galvoju, ar e, tikrai pakankamai yra tų atsiveriančių galimybių programoje. Aš noriu dėl trijų dalykų pakalbėti. Geresnis. E, reguliavimas neturėtų susivesti vien tik tai į visų taisyklių smulkmenų analizavimą. Geresnis reguliavimas tai yra tokia Europa, kuri lengvai suprantama visiems. Aplinkosauginiai teisės aktai yra būtini tam, kad ekonomika būtų tvari ir tarnautų visų interesams. Taigi norėčiau išgirsti naujų pasiūlymų dėl oro kokybės ir žiedinės ekonomikos. Ir norėčiau, kad tai būtų padaryta šiais metais. Toliau dar vienas dalykas dėl pelno apmokestinimo Europoje. Kažkas yra negerai. Dabar yra raginama, kad būtų ataskaitos pateikiamos už kiekvieną valstybę, kad būtų daugiau aiškumo. Siūloma, kad reikėtų daugiau reguliavimo, kad būtų galima užtikrinti, kad nebūtų tokių keistų struktūrų. Panas Junkeris mums pažadėjo tokią Europą, kuri bus trigubos A Europa socialinėje srityje, tačiau to nepasieksime, jeigu neperžiūrėsime aktualių um, teisės aktų, o tai nenumatyta darbo programoje. Merci, monsieur le président. Alors, vous avez dit que... Arena. Ačiū pirmininkė, sakėte, kad komisija turi sutelti dėmesį esminius dalykus. Socialinė apsauga, man atrodo, yra pagrindinė teisė Europoje. Jūsų darbo programoje jūs užsiminėte apie socialinį dempingą, kuris turėtų būti sprendžiamas darbuotojų judumo kontekste ir kad čia reikia kovoti su piknaudžiavimu. Tačiau, m, mm, gerbiama komisija, socialinis dempingas tai yra daugiau nei tai. Tai tiesiog yra išpulis prieš visą Europos socialinę sistemą, kuomet yra konkurencija sukūriama tarp darbuotojų ir ne vienas darbuotojas darbuotojas iš to nieko nelaimi. Tie, kurie e, yra geriau apsaugoti ir gauna didesnius atlyginimus, lieka be darbo, tie, kurie yra mažiau uždirba, tie tiesiog yra išnaudojami. MVI, kurios rūpinasi savo darbuotojais šiandien žlunga, taigi turime rūpintis daugiau MVI. Pane Junkeri, iš tikrųjų negalima greuti darbuotojų teisų, negalima žlugdyti MVI viso tinklą Europoje ir reikia peržiūrėti komandiruotų darbuotojų direktyvą, reikia pasitelkti visas kitas priemonės, kurias mes turime, kad pasirūpintumėm, jog socialinė apsauga Europoje tikrai būtų prioritetas. Ir antras dalykas, dėl motinysės atostogų, apie tai jau buvo kalbama, džiaugiuosi tuo, kad komisija galiausiai imsis šių klausimų savo diskusijose ir tikiuosi, kad taryba irgi prisims jai tenkančią atsakomybę. Aišku, tai nedaug, tačiau um, um, uh, neštumas trunka paprastai 9 mėnesius. Aš tikiuosi, kad per tą laiką sugebėsime priimti sprendimą. Seuraavaksi edustaja Udželi, minuutti 30, olkaa hyvä. Udželi. Micro, please. Hide it, sorry elnök úr alelnök úr én nagy reményekkel szavaztam meg az önök bizottságát. aš daug tikiuosi iš jūsų programos aš balsavau už jūsų komisiją galvodamas kad jums pavyks e, pagyvinti ekonomiką užtikrinti augimą ir sumažinti nedarbą. Geresnius užimtumo rodiklius būtų galima pasiekti turizmo srityje. Turizmas kažkodėl nemimas ne vienu žodžiu jūsų darbo programoje. Tačiau jeigu mes kalbame apie vieningą konkurencingą Europą, tai turėtume pagalvoti ir apie turizmo sritį. Jeigu mes norime kovoti su nedarbu, tai turėtume suprasti, kad 50 procentų pajamų Europoje generuoja turizmo sektorius. Todėl aš norėčiau Jums padėti, kadangi aš savo valstybėje buvau valstybės sekretorius atsakingas už turizmą ir pakankamai išmanau šią sritį, todėl norėčiau paprašyti jūsų, kad į šitą sektorių darbo programoje taip pat būtų atkeptas dėmesys. Praėjusią savaitę Jungerio, Junkerio komisijai esu išsiuntęs laišką dėl rinkimų programos pažeidimų tačiau aš negavau jokio atsakymo. Tiesiog galbūt šitas atsakymas buvo nusiustas tiesiog Vengrijos žiniasklaidos atstovams. Dėkojame kolega Učelį. Baigiame planuotus pasisakymus, o dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų spontaniškų pasisakymų sąraše yra 12 kalbėsiančių. Uh, Tačiau laiko yra nedaug. Aš turėsiu tiesiog uh, pasiūlyti kalbėti kai kuriems kolegoms. Paminėsiu pavardės, kuriems suteiksiu uh, vieną minutę pasisakyti. Mr. Tarabella, mr serra santos eh, mr marias notis eh, mr faria mr sndra rodriguez eh, and mr castaldo. this may come in different order but these are the names who will speak still. so mr. galbūt tvarka bus kita tačiau toks būtų sąrašas panas lavija. Ar galiu pradėti? Rodrygės pirmiausia. Gerbiamas pirmininkė Junkerį, vicepirmininkas Timmermant. Aš aplinkos saugos komiteto pirmininko pavaduotojas frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad esu labai nusivylęs tuo, kad jūs atsisakėte teisėkuros akto pasiūlymo dėl žiedinės ekonomikos ir dėl oro kokybės gerinimo. Jūs pasakėte, kad bus patiktas naujas pasiūlytas, tačiau žiniasklaidos agentūros kalba jau apie teisės akto taisimą. Galbūt jūs galėtumėt paaiškinti, kaip tas teisės aktas bus pagerintas. Be to, mūsų komitete kalbėdamas pažadėjote, kad jūs dar kartą aplankysite mūsų komitetą. Ir paaiškinsite, kodėl jūs atsisakėte šio dokumentų paketo. Jūs sakėte, kad nepavyko susitarti ES institucijoms, tačiau jūs tai padarėte prieš mums susipažįstant su šiuo paketu ir tai yra labai negeras žingsnis. Tarabela. Ačiū pirmininkė. Mm, po dviejų valandų diskusijų prieiname prie žemės ūkio. 38 procentai biudžeto. Reikia geriau reguliuoti, mm, priimti geresnius teisės aktus vaisių, daržovių srityje ir pieno mokykloms srityje, kad tai būtų prieinamesnė prieinames sistema, kad tikrai ir švietim, švietimišką poveikį turėtų. Ir gaila, kad atsisakoma numatytų iniciatyvų iniciatyvų, bet panašu, kad komisija lyg ir išlaikys tas iniciatyvą. Aš norėčiau jūsų paaiškinimų. Dabar dėl, ekol, dėl ekologinio ūkininkavimo. Iš tikrųjų um, labai svarbu turėti omenyje, kad 30 procentų uh, pro, ekologiškų produktų yra vartojama ES. Reikia apsaugoti jos, reikia mm, e, tinkamų taisyklių. Taip pat sieklų srityje, kokios būtų komisijos uh, čia um, užduotis, kas, ką ketinate daryti šioje srityje, nes tai yra labai svarbi srityje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 Jūs nusitite poną Moskovičį į Graikiją ir viskas sugadinote. Įsakote savo politinius prioritetus, sakote, kad reikia rinktis žmonės, kur, kurie pažįstami. Kalbate apie um, parlamento rinkimus Graikijoje. Ponas Junkeri, ką Jūs galvojate, kas Jūs toks esate? Ar Jūs esate Atenų gubernatorius, kas jūs leido, Jums leidžia kištis į Graikijos vidaus politiką? Ar Jūs esate komisijos pirmininkas, ar Jūs esate trojkos? trojkos ir kreditorių atstovas. O ponas Junkeri, prašom elgtis tinkamai ir būti neutraliam. Jums tai um, numato sutartis. Jūs turite e, jei, išgerti visą taurę iki galo, jūs turite remti memorandumą su Graikija ir Graikijos žmonės pasiuntė aišku signalą per savo rinkimus. Farai, alka hyvä. Ačiū, turiu, panas Farė. Obrigado, senhor presidente. Ačiū pirmininkė. Mm, komisijos pirmininkė, vicepirmininkė kalba apie 2015 metų komisijos darbo programą. Jūs kalbate apie, pavyzdžiui, atliekų tvarkymą, žiedinę ekonomiką ir taip toliau. Pone Junkeri, ar jūs tikrai ketinate um, panaikinti tuos e, teisės aktus, pavyzdžiui, dėl uh, švaraus oro ir 70 procentų atlikų perdirbimo tikslų. Nes e, tikrai, jeigu ketinate panaikinti tokius teisės aktus, tai nerimta. Aš negaliu patikėti, kad jūs ketinate tai padaryti. Pone Junker, jūs aišku žinote, kad um, yra valstybių narių, tarp kurių yra Prancūzija ir Vokietija, kuri norėtų, um, kad šie teisės aktai išliktų. Kaip yra dėl, to, dėl tokių prieštarų aplinkos komisaras Lėtė savaitę pasakė, kad neleis uh, panaikinti šių direktyvų. Tai kaip tada su tuo, ką jūs pasakėte? Olkaa hyvä. Pone Rodrygės. Gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Pone Junkerė, viena iš trijų moterų ES kenčia nuo smurto. Ir jūsų pasiūlymuose nėra apie tai kalbama. Žemės ūkis, žuvininkystė, du e, svarbus maisto uh, E, gamybos sektoriai taip pat apie tai nekalba. MVI nieko, skurdas, e, socialinė skirtis, e, visa tai nėra jūsų prioritetai. Man atrodo, kad reikia padaryti kažką, kad tūkstančiai žmonių nebūtų išmetami iš savo namų kiekvieną dieną. Deja, tokių žodžių jūsų kalboje neišgirdau. Kaip dėl socialinių teisių netekimo, socialinė situacija prastėja kiekvieną dieną. Taip pat žmonės turi turėti teisę į pagrindinės paslaugas, tokias kaip švietimas ar sveikatos apsauga, kaip dėl jų. Dėkoju paskutinė ponė Kastaldo, ponas Kastaldo. Ponas Boselino prieš keletą metų sakė, kad politika ir mafija uh, puikiai e, sugyvena toje pačioje teritorijoje, arba jos kovoja tarpusavyje, arba sutarė. Aš esu iš Romos. Ir Romoje buvo areštuoti 37 aukšto rango politikai, policijos pareigūnai, žurnalistai. Roma yra mafijos sostinė šiomis dienomis. Akivaizdu, kad reikia kažką veikti, ar tai nėra Europos atsakomybė taip pat. Pereikime nuo žodžių prie veiksmų. Mums būtina pasirūpinti, kad mafijos pelnas būtų konfiskuojamas. Priešingų atvejų mes tylėsime ir dar kartą viską bandysime nuslėpti. Yra daug žmonių, kurie yra įtraukti iš, į tą veiklą, tačiau sako, kad nieko nežino. Ir ta tyla gali būti prilyginta mafijos veiklai. Dėkoju, ponas Sikerski. Kowania. Viceprzewodniczący Timmermans powiedział, że jeśli... Pone pirmininkė, Timmermans pasakė kad e, tai, kas e, nepaminėta, dar nebūtinai reiškia, kad tai yra nesvarbu. Taigi iš to darau prielaidą, kad 2015 metų prioritetų bus ir daugiau. Tačiau tai, kad e, yra dirbama kažkokiu klausimu, dar nereiškia, kad mūsų pastangos apsivainikuo sėkme. Yra iš tikrųjų daug problemų, kurias sprendžia parlamentas, taryba ir komisija, pavyzdžiui, pieno kvotos, konfliktas Ukrainoje, Rusijos embargo, keulių lygos ir tai ir, ir Aš manau, kad ekologinės programos ir mokyklų programos yra labai jautrus klausimai, tačiau labai svarbus klausimai, galvojant apie socialinį aspektą. Ir manau, kad tokių projektų nereikėtų atsisakyti, juos reikėtų įtraukti į jūsų 2015 metų prioritetus. Um, sutinku su tuo, ką pasakė kolegos, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Signor Presidente Commissione Europea, signor Commissario, Gostaria de uma vez mais pedir à Comissão Europeia para agir preventivamente. Dar kartą aš norėčiau paraginti komisiją imtis prevencinių veiksmų pieno sektorėje. 2015 metų kvotų situacija gali lemti labai rimtą situaciją pieno sektorėje, ypač ten, kur nėra jokių kitų ekonomikos alternatyvų. Aš esu iš Azorų. Jie pagamina labai didelę dalį pieno vis ir dėka investicijų ir geresnių, į geresnės technologijas ir tink, dėka tinkamo tiekimo valdymo gauname pakankamai gerą gražą. Tai aš norėčiau paprašyti komisiją rasti politinės valios, surasti sprendimus, kaip geriau reguliuoti tas rinkas kaip būtų galima um, įgyventi įvairias struktūrinis reformas ir padėti šiam sektoriu, kad būtų galima užkirsti kelią galimoms problemoms šiame sektorė. Reikia taip pat akcentuoti, kad, pavyzdžiui, ir jūrų sektorija reikia panaudoti turimus fondus, kad būtų galima siekti um, nustatytų tikslų, kad nebūtų orientuojamas į vieni trumpalaikius uh, tikslus. Timmermans, Frans Timmermans. E, Frans Timmermans dabar vicepirmininkas atsakingas už geresnį reguliavimą, o mūsų taisyklėse geras reguliavimas yra maksimaliai penkios minutės pasisakymų, taigi komisijos vardu prašom. It's, it's uh, Ačiū, ponė pirmininkė, man vis dar nauja klausytis e, jūsų e, kalbų ir negirdėti. Uh, kritikos, dabar matau jūsų naują vaidmenį, prie kurio aš manau greitai priprasiu. Aš mažai turiu patirties Europos parlamente, tačiau greitai mokausi, e, daugelį metų dirbau nacionalinėme parlamente, buvau šešis kartus išrinktas į parlamentą ir, žinoma, greitai pripranti prie darbo parlamente. Dabargi reikia priprasti prie darbo Europos parlamente, kuris aišku yra kitoks. Man būtų patikę atsakyti ponui Faraž, dėja atrodo, kad jas neturi laiko ir negalėjo sulaukti mūsų atsakymo. Taigi aš iš dalies esu pripratęs prie diskusijų parlamente. Taip jau mes dirbame. Antra, praėjusią savaitę buvo nutekintas dokumentas, pirmininkas Junkeris ir aš dėl to nusiminėme, nes tai tikrai nepadėjo mums geriau dirbti. Iš tiesų, tai žiniasklaido sukėlė didžiulį ginčą ir jūs į tai reagavote, net ir šiandien jūs kalbėjote apie tuos nutekintus dokumentus. Taigi, turėdamas šiokio tokio parlamentinio darbo patirties, aš nusprendžiau e, nereaguoti. Aš pareiškiau, kad mes turime kitokią liniją, kitokią poziciją, mes priimsime politinį sprendimą dėl savo būsimos veiklos. Ir aš maniau, kad turiu pristatyti komisijos darbo programą parlamente, o ne žiniasklaidai. Jūs visuomet kovojate e, su viena ranka ant E, nugaros. Ir visuomet reikia ginti savo poziciją. Jeigu kažkas reaguoja į nutekintą dokumentą, aš galiu jūsų paklausti štai ko. Aš gerbiu parlamentą, aš pristačiau programą, komisijos darbo programą parlamentui, taigi norėčiau paprašyti, kad jūs klausytumėte to, ką aš sakau, reaguotumėte į tai, ką aš sakau, o ne į tai, kas pasirodė žiniasklaidoje Tai e, supaprastintų mūsų darbą, padarytų jį lengvesniu. Aš jūsų klausausi ir mes priemėme būtent tokį sprendimą kaip komisija. Mes e, imsimės tokių veiksmų ir, kaip aš labai aiškiai sakiau, mes imsimės veiksmų ir aplinkos saugos srityje. Mes išsaugosime kai kurias šiuo metu vykdomas programas, bus peržiūrėta atliekų direktyva, kad visa tai atitiktų e, žiedinę ekonomiką ir pasirūpinsime, kad um, ir investicinės planas atneštų savo naudos. Mes tikrai nesumenkinsime savo um, tikslų, uh, užsiekdami užtikrinti švaresnį orą Europoje. Mes neketiname to daryti, mes tiesiog keisime kai kuriuos pasiūlymus, nes manome, kad uh, arba jie uh, sukuria nereikalingos papildomos uh, naštos, arba uh, Komisija turi imti savo vaidmens kaip teisės aktų inicijatorės ir įtraukti kitas institucijas siekiant priimti sprendimą dėl oro kokybės. Toks yra mūsų vaidmuo, tą mes darysime ir tą darysime teigiamai. Tikrai nemenkinsime ir nemažinsime standartų dėl socialinių standartų. Šiai komisijai yra labai svarbu pajudėti į priekį šiuo klausimu. Man buvo užduotas klausimas, apie darbo judumo paketą. Mes ketiname palaikyti e, judumą, kovoti su pažeidimais, nes tokie pažeidimai iš ties kenkia darbuotojų laisvam judėjimui. Mes e, taip pat ketiname padėti darbuotojams rasti darbo vietą kitose valstybėse narėse, jeigu tokių vietų esama. Kaip mes tą ketiname padaryti? Mes e, ketiname sukurti duomenų bazę dėl laisvų darbo vietų, mes atnaujinsime socialinės apsaugos taisyklės, e, geriau sieksime gyveninti darbuotojų komandiravimo direktyvą, kad nebūtų piknaudžiaujama nuostatomis. Taip pat mes, kaip ir paskelbėme, peržiūrėsime darbuotojų komandiruotų darbuotojų direktyvą 2015 metais, kad užtikrintume, kad ES nebūtų socialinio dempingo, nes šiandien tą galime matyti. Galite pabendrauti su transporto sektoriuje dirbančiais ir jie jums tą pasakys. Tokie yra mūsų tikslai. Galime taip pat kalbėti ir apie moterų padėtį. Mes kalbame ne tik apie tai, kas yra teisinga, kas yra moraliai teisinga. Aš kaip tėvas negaliu pritarti tam, kad mano dvi dukros turi prastesnę padėtį e, darbo rinkoje nei kad du mano sūnus. Tai yra visiškai nepriimtina. Tačiau esama ir aiškių ekonominių priežasčių. Mes kenkiame Europos ekonomikai, nesudarydami lygių sąlygų vyrams ir moteriams. Tačiau mes turime ir praktiškai žvelgti į šį klausimą. Yra pasiūlyta direktyva dėl motinystės atostogų ir iš tiesų realybė tos e, valstybėse narėse yra visai kitokia. Aštuonerius metus šis pasiūlymas buvo svarstytas, taigi mes norime pagerinti padėtį. O tai reiškia, kad Mes stengsime parengti kuo geresnį pasiūlymą. Jeigu yra kitų institucijų, kurios gali tą padaryti geriau, parodykite mums. Mes norėtume pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje. Jeigu mums nepavyks to padaryti, mes imsimės kitų iniciatyvų, kad visas šis reikalas pasistumėtų į priekį. Jeigu ponas Faražas dar būtų salėje, aš pasakyčiau, kad dėl vieno klausimo su juo sutariu. Labai pravartu E, vykdyti tokias diskusijas. Jis yra teisus, sakydamas, kad per daug naštos ES tenka mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir mums būtina kažką padaryti, kad ta našta palengvėtų. Jeigu našta MBI palengvėtų, labai greitai jos pasamdytų papildomą vieną, du ar tris žmonės ir tai padėtų kovoti su nedarbu ES. Ta prasme, manau, kad ponas Faražas pasisakė europietišką dvasę. Jis tikrai turbūt nenaudojo raminamųjų, nes kitų atveju tai būtų aiškiai matoma. Bet aš norėčiau ir poną Faražą įtraukti į šias diskusijas dėl to, kaip pagerinti Europą. Dar vienas pastebėjimas. Daugelis iš jūsų apie tai kalbėjote. Be jokios abejonės yra daug svarbių klausimų. Tai, kad klausimas yra svarbus, dar nereiškia, kad Europa turi imtis priemonių šiam vienam ar kitam klausimui spręsti. Jeigu norime pagerinti darbo rinkos situaciją, socialinę situaciją valstybėse narėse, ne tik ES čia turi veikti. Žinoma, ES turi savo vaidmenį, tačiau valstybės narės turi imtis žingsnių pačios. Todėl aš sakyčiau, kad Europos komisija ir Europos parlamentas turėtų įtraukti tarybą į šias diskusijas, nes visos šios priemonės turės būti taikomos ir gyvendinamos valstybėse narėse. Taigi tarybos vaidmuo ir dalyvavimas diskusijose yra be galo svarbus. Mes parengėme komisijos darbo programą, ją pristatėme jums šiandien ir aš galiu pasakyti, kad tai yra dialogo pradžia. Tai nėra galutinis komisijos žodis. Mes ketiname įsiklausyti į jūsų nuomonę labai atidžiai, kad galėtume pasiekti pagrindinių savo tikslų augimo ir darbo vietų kūrimo. Apie tuos tikslus kalbėjo ponas Junkeris, kai buvo paskirtas komisijos pirmininku. Dėkuoju, diskusijas baigs pirmininkas Junker. Pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, visų pirma noriu pasakyti, kad E, reikia pakeisti mūsų darbo metodą. Mm, aš dalyvavau komisijos pirmininkų posėdėje, kur buvo viskas pasakyta, ir viskas vyko sklandžiai. Stibermans ir aš dalyvavome pirmininkų sueigoje. Dabar man atrodo, kad tarsi tai visi tie sutikimai neįvykę. Mes atėjome pristatyti komisijos darbo programą jums, o ne spaudai. Ir mes pasakėme, kad. Did, did you... The... Tai nėra tinkamas elgesys parlamente, prašau tai pašalinti. Okay. President Juncker, please continue. Pirmininkė Junkerį, prašom tęsti. Aš suprantu tuos pasisakymus, kurie pasakomi normalia kalba, nereikia kažkokių čia vėliavų ar plakatų, aš viską suprantu, kas normaliai yra paaiškinama. Euh, Norėčiau Jums pasakyti, kad euh, norė, norėčiau su pirmininku suiga pakalbėti apie darbo metodus ir kaip aptarti komisijos darbo programą. Šiandien tai buvo tikrai nemalonu ir jums, ir mums, kai iš tikrųjų tokia yra įtampa, kai yra keičiamas elgesys ir taisyklės, kai yra toks elgesys abi vienų kitiems. Toliau Noriu štai ką patikslinti. Mes klausomės parlamento, mes klausomės tarybos ir konstatuoju, kad Mm, niekas neakcentuoju um, tarp institucijų bendradarbiavimo taisyklių. Ponas Timmermans ir aš pateikėme, ne, ne, neišėmėme iš sąrašo iniciatyvų, um, kurios uh, randa, susitinka su kažkokiu uh, prieštaravimu, uh, jeigu kažkas tai yra, pavyzdžiui, aktą ar um, panašus elementai, kam parlamentas išsakė prieštaravimą griežtą, visa tai buvo iš išimta iš komisijos darbo programos. E, mes, e, ką atnešame, jums pristatome, visą tai liks ant stalo, net e, kas buvo atmesta, kaip ir uh, kiti 130 pasiūlymų, mes nieko iš to nepa, ne, neišmesime. Uh, mes padarėme tai, ką mes pažadėjome parlamentui. Uh, ir mes tikrai tą įvykdysime kitais metais. Mes pateikėme 2015 kitų metų 2015 metų darbo programą, kitais metais mes pateiksime 2016 metų darbo programą. Dėl fiskalinių dalykų viskas buvo pasakyta ir visų, viskas bus padaryta. Per rinkiminę kampaniją tai buvo pasakyta, tai buvo per komisijos darbo gairių pristatymą pasakyta ir tai bus padaryta. Buvo daug kalbama apie skaidrumą. Man atrodo, tai toks um, humoristiškas gal žodis, kuris randa uh, tokių atgarsių ir parlamente. Ponas Timermans daug dirbo tais klausimais ir mes pateikėme pasiūlymų dėl skaidrumo ir vidinėme komisijos darbe. Uh, komisarai, um, kabinetai, generaliniai um, uh, vadovai turi informuoti viską apie tai, ką jie mato išgirdi, iš tikrai ne, negirdėjau, kad parlamentas tai darys rytoj, bet padarykite, padarykite tai. Būkite tokie pat o, dorovingi kaip ir komisija, padarykite tai, kaip, kaip komisija daro. Ir dabar dėl Graikijos, aš nesuprantu graikų nesuprantu, ką jie parašė, bet kai kalbu apie ekstremizmą Graikijoje, neginkite ekstremalių dešiniųjų. Aš kalbėjau apie juos, aš, aš, aš galvoju apie juos, um, to, to, tos mintis iš ekstremistų, aš ne, nesuprantu, kodėl kairieji čia gina ekstremalius dešiniuosius. Man tikrai jie visiškai nepatinka ir aš tai uh, ir aš turiu teisę Aš esu komisijos pirmininkas, tačiau tai nereiškia, kad atvykęs į Strasbūrą aš atsisakiau savo įsitikinimu. Aš sakau ir Vokietijoje, ir e, Belgijoje, ir kitur e, tokius dalykus. Iš tikrųjų, net timsite iš manęs žodžio, kai kalbame apie esminius politinius dalykus o, e, Europoje. Europa yra politiška ir komisija taip pat. Uh, Perteiksiu jūsų susirūpinimą dėl uh, darbo procedūrų, dėl skaidrumo um, biurui ir pirmininko suigai. Tuo baigėme diskusijas, balsavimas įvyks kitoje sesijoje sausio mėnesį. Uh, you, uh, Gerai, ačiū kolegos. Dėkuoju komisijos pirmininkui. Mes pratęsime savo diskusijas dėl biudžeto, tačiau prieš tai norėčiau pateikti štai kokią informaciją. Inte komitetas tiesiog nusprendė neprieštrauti deleguotiems teisės aktams, taigi tai buvo padaryta tinkamu laiku ir rekomendacijos pagal mūsų darbo veikos taisyklių 105 straipsnį 6 dalį yra patvirtintos. Taip pat norėčiau informuoti, kad 231 e, taisyklės ketvirtasis punktas